honorable uh, members of the committee, ladies and gentlemen, dear friends. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponės ir poniai, norėčiau širdingai padėkoti už kvietimą keistis nuomonėmis su jumis labai e, svarbiais klausimais, e, dėl labai svarbaus apko komiteto atliekamo darbo. Tas e, darbas labai vertingas, siekiant ES plėtros, integracijos. Ačiū už šitą galimybę suteikta Kiprui pradedant pirmininkauti. Daugelis jūsų esate. Es, esate artimi draugai, žinote, kiek man asmeniškai artimi šitie klausimai susiję su ES vystimosi. Pirmininkaujančiai Pirminkaujančiam Kiprui e, tenka didelis e, iššūkis prisidėti prie testinės ES integracijos. Džiaugiamės šią galimybę ir norėčiau Jūs patikinti, kad e, per ateinantį pusmetį veiksime kaip tikra pirmininkaujanti valstybė, dirbsime pozityviai, gyvendiname darb, darbo tvarkę, spręsime įvairiausius klausimus veiksmingai, kad atsilieptumėm į daugelįpius iššūkius, su kuriais susidarė ES ir jos piliečiai. Užduotis kelia didelių iššūkių ir aišku, čia labai svarbus Europos parlamentas. Iššūkiai tenka ne tik tai pirminkaujančiai valstybėje, iššūkiai tenka visiems. Visi dirbame įvairiausiose sritise, siekdami bendro e, tikslo. Uh, Ir aišku, Europos parlamentas gali dirbti ne tik su pirmininkaujančia valstybė, jūs galite e, dirbti, e, žinoma, ir atskirai siekdavimi savo tikslų, bet mums labai svarbus jūsų bendradarbiavimas kaip pirmininkaujančiai valstybei. Ir e, turėčiau pasakyti, jog jūs tikrai jaučiatės labai atsakingi ir kartais, žinoma, žmonės. Uh, sako, kad gal mes mąstome per nelik optimistiškai, galbūt e, mūsų entuzijazmas kaip naujokų yra labai didelis, tačiau vis dėlto manome, jo galime pasiekti rezultatų. Mūsų pagrindinė idėja, kad mes turime kartu siekti geresnės Europos, ES, kuri ir būtų suvokiama taip kaip aktualesnė Europos piliečiams. Manome, jog dabar labiau negu bet kada šiais sudėtingais laikais, nerimo laikais, krizės laikais turime rasti, kaip suteikti viltį piliečiams, pozityvumo piliečiams, ypač jaunai kartai bendra strateginė sistema siekiant geresnės Europos bus e, remiama įgyvendinant 14 prioritėtų pirmininkaujančio Kipro. Jie renkti atsižvelgiant e, į tai, koks darbas e, laukia tarybos, Europos parlamento atsižvelgiant į komisijos programą atsižvelgiant į tai, kas laukia ES valstybių, Graikijos kitų valstybių. Ir Europa ateityje turi būti uh, tvaresnė, veikti veiksmingiau, efektyviau. Ekonomika turi aukti labiau. Trečias prioritetas tai Europa, kaip aš sakiau, kuri, Europa, kuri būtų aktualesnė savo piliečiams, siekiant solidarumo, socialinės anglaudos. Ketvirtas prioritetas - Europa pasaulyje artimesnė savo kaiminėms. Suvokėme ir puikiai žinome, kad pirmininkaujančios valstybės darbo sėkmė glaudžiai siejasi su bendradarbiavimu, su Europos parlamentu aktyvumu, kokybė, nes jūsų institucija atstovauja ES piliečių interesams ir e, mums tai e, labai svarbu, kad, kad ir kokių rezultatų mes siektumėm. Jau pradėjome artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu, įvyko daug sustikimų ir čia Briuselėje, ir Kiprė. Uh, Esame tikri, kad bendradarbiavimas stiprina mūsų santykius ir tikimės e, labai daug iš šios dienos susitikimo, kad galėtumėm toliau plėtoti šiuos labai vaisingus santykius. Esame įsipareigoję ryštingai siekti tolesnio dialogo bendradarbiavimo, vertiname Europos parlamento stipresnį vaidmenį, kaip numatyta Lisabono sutartyje. Ir padarysime viską, kad užtikrintumėm tai, jog Europos parlamentas būtų iš anksto ir aktyviai įtrauktas į prasidenančias diskusijas taryboje labai gerbėme bendrijos metodą, kiekvienos institucijos vaidmenį, žinoma, visuomet laikantis sutarčių ir manome, jog tai geriausias būdas mūsų tikslams pasiekti. Kaip pirmininkaujantį valstybę manome, jog ES reikalai yra ypatingos svarbos, labai rimtai vertiname savo kaip pirmininkaujančios valstybės vaidmenį. Pereisiu prie klausimų susijusių su jūsų komitetu. Visų pirma, norėčiau uh, pasveikinti praeitą balandį pradėtą Europos piliečių iniciatyvą, norėčiau pasveikinti uh, jūsų komitetą uh, su to, kad tai tapo realybė ir tiesą sakant, uh, gegužės. Uh, Devinta uh, diena buvo pati pradžia, tai ES Europos diena ir tai labai simboliška. Ir žinoma, mūsų bendras darbas prisidės prie to, kad mūsų sėkmė bus garantuota, kad bus sustiprinta demokratija. Norėčiau pasveikinti Europos parlamentą susitarimu pasiektų pirmininkaujant Danijai dėl tarp institucijos susitarimo, bendradarbiaujant Europos parlamentui ir e, tarybai, kalbant apie Europos parlamento galimybę susipažinti su įslaptinta informacija bendros e, užsienio ir saugumo e, politikos srityje. puikiai bendradarbiavome techninių lygmenių ir tikimės, e, jog darbą bus galima baigti iki rugsėjo spalio kad bendradarbiavimas ir toliau bus pradedamas laiku, toliau, kaip žinote, tarp institucinio susitarimo esminis elementas yra įsipareigojimas taryboje, kad e, esame pasirengę uh, peržiūrėti 2002 metų tarp institucinio sutarimo dėl e, tarp e, tarybos ir Europos parlamento dėl galimybės Europos parlamentui susipažinti su įslaptinta e, informacija bendros užsienio reikalų ir saugumo politikos srityje 12, 12 metais ir atitinkamos institucijos ir toliau diskutuos, e, aišku, laikantis e, funkcijų tenkančių vyriausiai įgaliotiniai poniai Ešten. Šiandien galėtumėm keistis e, nuomonę svarbiais e, klausimais įtrauktais į pirmingaujančio Kipro darbo atvarkę, todėl dabar norėčiau paminėti e, šios svarbius e, klausimus. Europos parlamento nagrinėjimo teisė, ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Martinui, pranešėjai, nežinau, ar jis dabar yra salėje. Ir taip pat norėčiau padėkoti uh, kitiems uh, nariams dėrybinės grupės, panui Danui e, Milanui. E, ačiū už konstruktyvumą per vakarykštį susitikimą. Tai buvo galimybė aptarti įvairius e, opus klausimus, ieškant susitarimo. Primkaujantis Kipras ketina tęsti tą svarbų darbą, kurį atliko pirmininkavusi Danija. Ir nes nepaisant to, kad yra tam tikrų jautrių klausimų, mes esame pasirengę dirbti kartu su pranešėju ir dėrybinė e, grupė, kad e, būtų galima pasiekti susitarimo e, laiku dėl tarp institucinio susitarimo, padarysiu viską, kad mes to pasiektumėm, taip minėjome ir vakar. Manome, kad nagrinėjimo teisė uh, svarbus e, Europos parlamento priežiūros e, įgaliojimų ypatumas, e, tai svarbu siekiant atskaitingumo ir skaidrumo principo laikymuose ir gerbiamą parlamento teisę steigti tyrimo komitetus, taip pat siūlyti detalės nuostatą, žinoma, labai svarbu laikytis sutarčių. Uh, Esame e, tikri, kad netgi ribojant e, sutartin išspręsime visus aktualius klausimus ir pasieksime sutarimo, kuris būtų primtinas visom trim institucijom. Būtent tą dvasę tęsime darbą šiuo klausimu. Toliau dėl politinių partijų mes siekiame, kad Europa būtų arčiau piliečių E, kaip sakiau, tai vienas iš pagrindinių pirmukaujančio Kipro tikslų. Manome, kad vienas iš būdų to pasiekti yra didinti Europos politinį saminingumą, kad tai išreikštų piliečių noris ir tai yra e, numatyta ES sutarties 10 straipsnėje. Sveikiname tai, jo komisija ketina siūlyti atitinkamą teisės aktų paketą. Tai suteiktų teisinį statusą Europos politiniam e, partijom ir tuomet būtų siūlomi e, reglamentai, e, kurie įteisintų detalės nuostatas skirtas Europos politiniam partijom. Svarbu kad tos taisyklės įsigaliotų iki Europinių rinkimų 14 metais. Komisija šiais metais rugsėje ketina pateikti pasiūlymą, taryba jį nagrinės labai atidžiai, kai tik tai gaus, o dabar palaikome ryšį su komisija dėl tvarkarašio, dėl kai kurių pasiūlymų aspektų ir žinoma, kai buvo sakyta, esame pasirengę glūžiai bendradarbiauti su jumis, kad teisės aktas būtų patvirtintas laiku. Ir esame įsitikinę, kad reglamentai įsigalios laiku. Toliau prisijungimas prie Europos žmogaus teisų e, konvencijos, tai įsipareigojimas kilantis tiesioliai iš ES sutarties šešto straipsnio. Uh, Manome, jog tai vienas iš svarbiausių pasiekimų Lisabono sutarties, pirmą kartą istorijoje. Visos ES priemonės bus e, priklausomos e, nuo tokio paties e, tikrinimo, nagrinėjimo, kaip ir kitų 47 valstybių. Ir pirmą kartą kiekvienas Ir pirmą kartą e, bus taip, kad kiekvienas ES pilietis galės paduoti ES į teismą žmogaus teisų teisme Strasbūrė. Tai bus svarbus politinis e, signalas visam pasauliui. Tai rodo, kad ES yra įsipareigojusi gerbti žmogaus teisės visame e, pasaulyje. Tai didina ir mūsų vaidmenį, nes mes esame ryštingi žmogaus teisų propaguotojai. Manau, jog tai visiškai atitinka ir tai, kaip mes elgiamės visuomet, tai yra elgiamės rodinami pavyzdį. ES prisingimas prie ES žmogaus teisų konvencijos reiškia, jog reikia, reikia tarybos vieningo vienbalsio sprendimo reikia Europos e, parlamento sutikimo ir visų Europos tarybos 47 valstybių ratifikavimo. Dabar taryboje darbo grupė diskutuoja dėl bendrų principų. Jais turėtų remtis komisija pateikdama pasiūlymą dėl ben, dėl ES vidaus taisyklių, tai reglamentuos ES e, elgesi Europos žmogaus teisų teisme. Ačiū Europos parlamentui už tai, kad išreiškė džiulį pritarimą tam, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus e, teisų e, konvencijos. Tai buvo padaryta dėl 10 balandį pakartota dar vėliau. Esame tikri, jog kartu dirbdami galime rasti tinkamą sprendimą ir e, pirmininkaujantis Kipras padarys viską, kad e, paskatintų šito susitarimo sudarimą. Žinoma, tai reiškia, kad e, Europos parlamentas bus visuomet tinkamai informuotas apie dėrybų pažangą. Norėčiau dar kartą pakartoti, jog manome, jog mūsų bendradarbiavimas yra būtinas. Ir tik tai tokiu būdu galėsime siekti geresnės Europos. Taip pat žinau, jog jūs turite daug kito svarbaus darbo. Ir žinoma, esu pasirengęs su jumis diskutuoti apie viską, ką jūs mano esant svarbu diskutuoti dabar. Ačiū pirmininkė ir ačiū Jums dar kartą už šitą galimybę kreiptis Jūs šiandien. Grazie a lei, signor Ministro, per la sua esposizione. Dėkuoju. Dėkuoju e, ministrui už, e, e, už žanginę kalbą. Aš tikiuosi, kad visi komiteto nariai galės pateikti jums savo klausimus, o po to jūs galėsite atsakyti į visus šios klausimus kartu. Ponas Bzarkovski. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atvirumą ir už Jūsų pastabas. Mes e, daug ko tikimės iš Kipro pirmininkavimo Jūs žinote, kokie yra aktualiausi klausimai ir jūs juos visus paminėjote. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, mes susidurime su šiomis, to, su šiokiamis tokiamis e, problemomis. Gyvendiname vieną iš svarbiausių mūsų dosiją Ir mes tikimės, kad jūs mus paremsite. Mes norime pagerinti situaciją ir kartais mums atrodo, kad taryba pasirinka tiesiog nieko nekeisti ir tai visiškai mūsų netenkina. Toliau dėl politinių partijų mes norėtume pradėti galvoti e, naujoviškai. Mes norime, kad politinės partijos būtų labiau matomos, kad jos būtų aktyvesnės. Ir taip pat norime, kad Europos parlamento rinkimų metu būtų kalbama daugiausia apie aktualiausius Europai e, politinius klausimus ir kad šią diskusiją labiausiai palaikytų e, partijos. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Bet aš norėčiau jūsų paklausti apie tai, ko jūs neminėjote ir e, tai, kas labai mums rūpi. Tai yra, tai yra ES fiskalinio susitarimo įgyvendinimo architektūra, sąranga. Uh, Taryba ir ponas Van Rompojus, ko gero jau žinau, kaip tai darys. Jie dirba rengdami daugiametę finansinę programą. Mes dirbame panašų darbų parlamente, už tai mūsų komitete yra atsakingas ponas Gualtieri. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate Kipro dalyvavimą tose diskusijose ir kokie yra jūsų prioritetai. Kokia turėtų būti šio sustarimo gyvendinimo e, struktūra? Kokiamis taisyklėmis turėtų būti pagrystas visas šis procesas? Kaip jūs e, ver, matuotumėt, vertintumėt šio sustrimo gyvenimo proceso rezultatus? Nes akivaizdu, kad e, įgyvendinti šį sustrimą nebus lengva dėl akivaizdžių priežasčių. Dėkoju. Panas Guerrero. Dėkoju. Labas rytas, ponė ministrė. Labas rytas ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs atvykote į mūsų komitetą ir paaiškinote savo poziciją bei pristatėte Kipro pirmininkavimo prioritetus. Aš norėčiau palinkėti Jums viso ko geriausio Ir taip pat norėčiau jūs paraginti elgtis drąsiai. Aš puikiai suprantu tai, ką jūs sakėte apie tai, jog jūs pradedate savo pirmąjį pirmininkavimą kupinį pozityvių emocijų. Aš prisimenu, kaip Ispanija pirmą kartą pirmininkavo Europos Sąjungai 89 metais. Ir tuomet aš buvau uh, atsakingas už švietimo klausimus. Ir taip pat dirbau su ponas Solana, kuris tuo metu buvo atsakingas už ES išorės politiką. Aš puikiai atsimenu, kaip visa šalis mobilizavosi tam, kad e, pirmininkavimas vyktų sėkmingai. Na, kaip pirmininkaujama per antrąjį metų pusmetį, Atrodo, kad, e, turime, kad tas pirmininkavimas trunka labai neilgai. Bet yra kaip yra. Dabar komentuodamas tai, ką sakė mano kolega, ponas Sarkovski, galiu pasakyti, kad mes e, visi atidžiai stebėjome e, Europos vadovų tarybos posėdį, kuris vyko 28-29 dienomis. Labai sunku yra reformuoti Europos Sąjungą ir e, Europos komisijos pirmininkas, ir e, e, tarybos, ir Europos centrinio banko, ir Eurogrupės pirmininkai visi įsitraukė į bendrą darbą. Tačiau kartais mums atrodo, kad Europos parlamentas lieka nuo šaly. Europos Sąjunga yra politinė sąjunga. Ir e, todėl mes manome, jog mes turime uh, teisę dalyvauti demokratinėme procese, kuris vykdomas yra pagal dalyvaujamosios ir atstovaujamosios demokratijos principus. Taip mes priartintume ES prie jos piliečių. Esu įsitikinęs, kad Kipras savo pirmininkavimo metu pozityviai, teigiamai vertins Europos parlamento norą dalyvauti visuose politiniuose procesuose. Toliau. ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Mūsų komitetas stebi komisijos vykdomas darybas šiuo klausimu. Aš pasižymėjau tai, ką jūs sakėte šią temą. Panašu, kad mes susitarėme prieš kelias mėnesius. Bent jau taip atrodė, nes dabar akivaizdu, kad viskas sustojo taryboje, visas procesas sustojo būtent tenais, dėl to, kad kai kurios valstybės narės pasipriešino mūsų norų prisijungti prie šios konvencijos, bet aš manau, kad atėjo laikas atnaujinti dėrybas ir taryba pradėtų dėrėti, komisija turėtų pradėti dėrėtis iš naujo su taryba. Danija, baigdama savo pirmininkavimą, stengiasi tai padaryti ir gal jūs galėtume tęsti jos darbą. Ar aš norėčiau paraginti jūs pasistengti ir įtikinti tuos, kurie, tuo, tuos asmenys taryboje, kurie vilkina šias dėrybas. Mes norėtume, kad šis darbas būtų baigtas iki mūsų kadencijos pabaigos. Tikrai būtų labai netinkama, jei darybos nebūtų užbaigtos iki 2014 metų, nes mes prie šio klausimų dirbame jau uh, pustrečių metų. Kiek manoma, padėkite mums štai ko aš iš jūsų prašau. Paremkite mūsų komiteto parengtą peticiją dėl 2013 e, metų biudžeto. Mes prašome tų lėšų dėl to, kad e, manome, jog reikia geriau bendrauti su piliečiais, kad reikia kad mums e, reikės surenkti kelis klausimus kurių metu bus aptariamos piliečių parengtos iniciatyvos, bet o mes norime pasiruošti rinkimams, kurie vyks 2014 metais. Dėkuoju Jums ir linkiu Jums uh, sėkmės. Chairman. Pone Vidaus taisyklės. Šis klausimas yra labai aktualus šiuo metu. Aš manau, kad komisija ir taryba turėtų imtis darbo šiuo klausimu. Negalime leisti, kad mūsų darybos su Europos taryba tiesiog sužlugtų. Ir mes e, čia Europos parlamente manome, jog labai svarbu yra taikyti normalias įprastinės taisyklės. Tai reiškia, kad turėtų būti taikoma, e, nustaty, taikomas nustatytosios daugumos e, principas, apibrėžiant ES atstovų mandatą ministrų komitete. Tai yra principas, kuris turėtų būti įtvirtintas ir kurio turi privalu laikytis. Mes tiesiog turėtume taikyti tą pačią logiką, kurią rėmėmės, kai buvo rengiama Lisabono sutartis. Ir prašau jūsų elgtis tikrai griežtai savo pirmininkavimo metu. Ir nereikia, da, nereikia bandyti da, nulaidžiauti ir Junkties karalystės vyriausybei. Jūs labai mandagiai pakomentavote pirmininkavusios Danijos pastangas ir suprantu, kad jūs kitaip ir negalite elgtis. Tačiau kartu yra visiškai aišku, kad kad jie e, visiškai buvo neveiksnus, e, apibrėždami teisinį pagrindą taikomą Šengeno įgyvendinimo taisyklėms. Ir tikiuosi, kad jūs pasistengsite padaryti viską, kad būtų atkurta ankstesnė padėtis, tai yra ta padėtis, kuri egzistavo iki uh, Danijos. Nes tai, ką padarė Danija, tikrai suglumino Europos parlamentą ir mes manome, kad tai kelia grėsmę šiandieno procesui. Pirmininkaujanti valstybė turėtų daryti viską, kad palaikytų drausmę ir nuseklumą bendrų reikalų taryboje. Ir tai nelengva yra daryti po to, kai ši taryba vyksta po Europos vadovų susitikimo, kuriame buvo bandoma atsisakyti susitarimų, kurie buvo pasiekti anksčiau, per ankstesnės vadovų tarybas. Gali būti taip, kad bendrų reikalų taryba tiesiog neturėjo kitos išeities. Nes iš esmės jie elgėsi pagal tikrai susitarimą. Bet gali būti ir taip, kad jie tiesiog e, pasielgė savavališkai, nes mes matėme tokio elgesio pavyzdžių ir anksčiau, pavyzdžiui, po to, kai e, įvyko vadovų susitikimas e, pirmininkaujant Olandijai, Niderlandams. Ir aš tikiuosi. Atsiprašau, prieš porą savaičių, kai, e, kai kalbėjo Niderlandų ministrai. Taigi aš tikiuosi, kad jūs tinkamai pasiruošite susitikimams vyksintiems spalio ir gruodžio mėnesiais. Ir baigdamas norėčiau iškelti dar vieną klausimą, kurio jūs nepaminėjote. Ir turiu prisipažinti, kad yra net ir nepatogu apie tai kalbėti, net ir šiame komitete. 2014 metais prie mūsų prisijungs kolegos iš Kroatijos. Manoma, kad jų bus 11. Mūsų parlamentas turėtų pateikti pasiūlymą dėl konkretaus skaičiaus ir kaip jums atrodo kur mes galėtume surasti 11 parlamentarų. Ačiū už šios klausimus, ponė Daf. Jūs kalbėjote kaip tikras e, įsitikinęs europietis, nepaisant jūsų valstybės veiksmų. Na, ponas Daf visada yra e, Europos idėjų propaguotojas. Ponas Hefneris. Mm. To... Dėkuoju ir norėčiau pasakinti pana Mavrojanis e, atvykus mūsų komitetą. Dėkuoju Jums už Jūsų paaiškinimus. Ir dėkuoju už tai, kad patikite e, mums e, Kipro pirmininkavimo prioritetus. Labai trumpai aš norėčiau pakomentuoti tuos klausimus, apie kuriuos jūs kalbėjote, ir po to iškelti dar vieną klausimą, kurį jūs neminėjote. Taigi, pirmiausia, trimo teisės. Aš manau, kad labai svarbu yra surasti protingą sprendimą. Kam yra reikalingi tyrimo komitetai, jei Europos parlamentas negali pasikviesti liudininkų, jei negalime jų apklausti, tais atvejais, kai mums tai atrodo būtina ir kai mes negalime taikyti jokių sankcijų. ir mes negalime naudotis visais mums reikalingais dokumentais. Nebejoju, kad galime surasti pragmatinius ir visiems sprintinus sprendimus visais šiais e, klausimais. Jie be abejo yra noro susitarti. Taigi mes daug ko tikimės šiuo klausimu iš jūsų pirmininkavimo. Toliau politinės partijos ir e, finansinės reglamentas. Manau, kad e, svarbu yra dirbti šį darbą ir kartu siekti demokratiškesnių sprendimų tiek visos Europos Sąjungos lygmenių, tiek e, partijose. Dabar trumpai norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs sakėte apie Europos piliečių iniciatyvą. Aš nežinau, ar jums yra žinoma, Šis projektas pradėjo veikti nuo balandžio pirmosios dienos, tačiau nežinau, jums yra žinoma, kad jis iš tikrųjų nelabai gerai veikia. Parengtos yra kelios iniciatyvos, kelios iš jų yra registruotos komisijoje Tačiau žmonėms yra labai sunku rengti parašus. Jie tai turėtų padaryti per vienerius metus, tačiau tai ne visuomet yra įmanoma dėl to, kad dar ne visiškai veikia parašų rinkimo sistema. Ne visuomet veikia e, tam skirti tinklalapiai. Ne visuomet uh, tie tinklalapiai yra susijęti tinkamai su serveriais ir su serverių ir su serveriais e, e, e, serverių centrais. Ir aš tikiuosi, kad taryba galėtų patobulinti dabartinę situaciją. Piliečių iniciatyva yra didžiulis laimėjimas, kuri, tai yra dovana piliečiams, kurią jiems patikė Lisabono sutarties. Ir jeigu ji neveikia, tuomet e, žmonės dar labiau nusigręš nuo Europos. Mes norėtume, kad būtų atvirkščiai. Yra nemažai jaunų žmonių, kurie dažnai dėl idealistinių ar pragmatiškų priežasčių teikia savo pasiūlymus ES. Ir jie yra vis labiau, labiau nepatenkinti dėl to, kas dabar vyksta. Ir jeigu jūs galėtumėt ką nors padaryti, kad šios problemas būtų veiktos, būtų puiku. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra kiek bendresnis klausimas. Šiandien aplinkybės yra tokios, kad mes turime galvoti apie ES ateitį. Ir be abejo, da, visi žinome gerai, kad reikia rūpintis e, krizės veikimo e, priemonėmis. Ta darom jau kuris laikas. Tačiau kartu turime ir galvoti apie tai, ko siekiame. Piliečiai tik tai parems mus, jeigu jie suvoks, kokia, koks yra ES tikslas, kam yra reikalinga ES. Ir todėl manau, kad mums reikia aiškesnės busimosios ES architektūros vizijos. Tokios ES, kuri būtų pagrėsta demokratiniu legitimumu, kurie aiškiai žmonėms įrodytų, kad Europa yra skirta jiems. Mes turime suformuoti šią naują architektūrą pas, e, pasitelkdami bendrijos metodą. ir pasinaudodami ES piliečių suteiktais įgaliojimais Europos parlamentui. Ir tam mums reikia platesnių diskusijų, mums gali netgi prireikti ir konvento, bet ne tokio, kuriame būtų tiesiog pritarta pirmininkų pateiktam pasiūlymui, bet mums reikia tikros diskusijos, kuriame, kurioje dalyvautų ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai. Šioje diskusijoje turėtų dalyvauti ir pilietinė visuomenė. Mums reikia apskritai platesnio proceso, kuris būtų legitimus ir kuris galėtų įtvirtinti demokratiją Europoje. nerandu dabar žodžio angliškai. Aš manau, kad jūs savo pirmininkavimo metu turėsite surasti, uh, um, surasti tą kryptį, kuri, kurią mes turėsime judėti. Turėsite surasti, pasmausti visus teisingus mygtukus. Ir tikiuosi, kad jūs juos surasite. Uh, ir kad Europa žengs tuo keliu, kuriuo norėtų žengti ir Europos piliečiai. Dėkuoju. Ačiū. Yra dar du kolegos norintys pasakyti, ponas Brons. Uh, uh, Ačiū, ministrė. Neapsiribojate vien apko klausimais ir aš to nedarysiu nors prieisiu ir prie jų. Sakėte, jog ES turi būti arčiau savo kaiminių. Na, manau, visų pirma, turbūt e, turėtumėm jas skatinti nebebūti tranzito šalimis e, nelegaliai migracijai. Turkijos atveju tai gali būti gan sudėtinga, nes, kaip aš suprantu, ir Turkija atsisako pripažinti jūs, jūs kaip pirmininkaujančią valstybę. Uh, Na, aš nesu pats didžiausias ES entuziastas, bet ir aš manau, kad e, tai yra netoleruotinas e, žaidimas. Bet e, dar daugiau trečdalis jūsų šalies yra okupuota, ne tik okupuota, niekinamos bažnyčios, naikinami, greunami pastatai. Ar nemanote, kad negalima tęsti dėrybų su Turkija dėl galimos narystės ES, kol tęsiasi okupacija. Kalbėjote apie europinę tapatybę, e, samoningumą, siekiant palaikyti Europos e, pilietiškumo e, sampratą. Aš nenorėčiau atskirti Europos tapatybės nuo Euro, Europos pilietiškumo. Bet uh, Samatingumas turbūt e, skirtingas dalykas, bet kai bus dinamas, e, didinama Europos integracija, e, prisijungus Turkijai 90 procentų teritorijos jos nepriklauso Europai, visai kitokia kultūra ir, ir taip toliau. Kalbėjote apie Europos partijas, tai gali tapti privaroma. Kas, ma, kas mane neramina, tai kad visų pirma, kad bus galimos tokios partijos ir kad e, Europos Sąjungos e, rinkėjai apylinkės bus privalomos. Ir ar nebus e, taip, kad e, siekiant, kad būtų vykdomi ES e, rinkimai apskritai, bus privaloma, kad būtų tokios partijos, ar tai neapribos rinkimų. Vakar girdėjome ir šį porą kartų buvo užsiminta, kad ES turėtų apsispręsti dėl tų klausimų, kurie keliami uh, rinkiminės kampanijos metu aš manyčiau, kad Europos politinės partijos bus priemonė Europos Sąjungai apsispręsti dėl šitų klausimų. Dėkui. Grazie, e adesso l'onorevole Messerschmidt. Dėkoju, panas Messerschmidt. Ačiū pirmininkė. Ministrė Mavrojanės, džiugu Jūs matyti, turiu pasakyti, jog nesutinku su ponu Dafu, nesijaučiu e, taip, nesu labai e, mandagiai nusiteikęs pirmininkavusios Danijos e, atžvilgiu. Ar jūs negalėtumėt patvirtinti, Dafas minėjo sustarimą dėl Šengino, tai ne Danijos sprendimas, dėl to vieningai apsisprendė taryba. Ir e, toliau e, norėčiau padėkoti Jūs už tai, kad apsilankėte, kad pristatėte savo programą AFKO komitetui. Ir mano klausimas būtų dėl galbūt svarbiausio konstitucinio klausimo Jums pirmininkaujant. Tai e, yra valstybė, valstybės išėjimas iš eurozonos. Uh, gali atsitikti taip, kad, e, kad tai įvyks jums pirmininkaujant. Atsižvelgiant į dabartinę e, sutartį, techniškai iš sutartį e, iš Europos eurozonos negalima išeiti, neišstojus iš Europos Sąjungos. Ir žinoma, kalbant apie Graikiją, tai klausimas, kurį reikia spręsti konstituciniu požiūriu. Jeigu taip atsitiktų jums pirmininkam, kaip jūs spręsite šitą klausimą? Uh, Kokios argumo priemonių įmatės dabar, kad e, būtų galima pasirenkti šitam artėjančiam konstituciniam klausimui, jeigu taip, taip nesitiks per ateinantį pusmetį? E, jums pirmininkaujant, e, tai gali atsitikti pirmininkaujant paskesniems valstybėms. Tad kaip rengėtės, kokiu atsargumo priemonių imatės tokiai situacijai įspręsti, kuri neišvengiamai susidarys. Interventi, prima di dar la parola, signor ministro. Pirmininkas, daugiau niekas nenori užduoti klausimų ir prieš suteikdamas žodį ministrui leisiu savo taip pat šitą pasakyti. Mes gavome tikrai labai įvairių klausimų, ir kalbant apie tą kaiminystės klausimą ES viduje ir taip pat kaiminystės su kit, valstybėmis už ES išorės sienų, reikia pasakyti, kad Kipras yra tikrai labai unikalioje situacijoje. Jis yra viduržėmio jūroje. Ir ten susiduria Kipr, atsiprašau, Sirijos, Egipto ar kokie nors visokie kitokie konfliktai jie tenai taip pat atsispindi, pas, aišku, Kipras nėra pajėgus išspręsti viso pasaulio problemų, bet galbūt vertėtų trumpai pamastyti apie Kipro poziciją tais pasauliniais klausimais. Kaip jūs vertinate apskritai pasaulyje vykstančius įvykius? Europa nėra kažkoks e, izoliuotas e, kosminis laivas, jis vis dėlto yra pasaulio dalis, dėl to būtų įdomu išgirsti jūsų pasvarstymus tais klausimais. E, Ačiū pirmininkė. Dauguma klausimų sudėtingi. Jums leidus Pabandysiu kalbėti su jumis kaip įmanoma e, atviriau. Tai e, nebūtinai šimtų procentų atitiks e, tarybos poziciją ir biurokratinės taisyklės. Galbūt tarybos sekretariatas man atleis, jeigu kažkur tai peržingsiu ribą. Tačiau manyčiau, jog kalbėdami visi turime būti atviri, sąžiningi Ir e, būtent e, tai ir pasistengsiu šiandien padaryti. Dėl tyrimo komiteto, tai minėjo panas Tarkovskis. Vakarykštis sustikimas parodė, jau galime pasiekti rezultatų, tą klausimą kėlė ir kiti kalbėjusieji vėliau. Iš tiesų, sutarėme, jog reikia dirbti veiksmingai, nuosekliai ir kad neturėtumėm proceso metu pamiršti, ko siekiame. Kad nebūtų kuriami tyrimo komitetai Dėl tyrimo komitetų tikslas turėtų būti siekti didesnio skaidrumo, atskaitingumo, kad nebūtų nepaučiamumo. Tad e, tikrai darbo galima atlikti daug, bet manau, kad per ateinančius mėnesius rasime tinkamą darbo būdą, atsižvelgiant į visą sudėtingumą ir e, politinę e, prasme. E, kaip žinote, klausimų sprendimų užsiema įvairaus ligmens pareigūnai iš, iš komisijos, kaip turėtumėm tai susijęti su nacionaliniu lygmeniu bendrijos ligmuo, valstybės darnautojai e, ir taip toliau daugybė klausimų kuriuos reikia atsižvelgti, tačiau e, jūs esate teisus, kad e, vis dėlto mums reikia kaž, kaž, kažko tai na, es, esminio, nereik, nereikia kažko tai daryti vien dėl to, kad tai būtų daroma. Ponas Dafas e, kalbėjo ir jis minėjo tai ir aš taip pat manau, kad e, po vakarykščio susitikimo yra galimybė šio klausimu siekti daugiau pažangos ir e, mes su džiaugsmu tai darysime. Primiau domėjant tai, kas sakė panas Neris kad e, turime būti, būti pragmatikai kad, e, ir realistai. Dėl politinių partijų. Manau, jog būtų pritinės vertės, jeigu būtų Europos politinės partijos. Tačiau kartu, panas e, Brontai, norėčiau jūs patikinti, kad nėra siekiama riboti kažko, siekiama pridėtinės vertės Nenorime apriboti diskusijų ir galimybių dalyvauti Europinėse rinkimuose. Nenorime riboti galimybių turimų šiandien. Tai nebūtinai gali būti partijos, kurios pasisako už Europos Sąjungą. Mes norime didinti e, laisvės erdvę, plėsti laisvės erdvę Europoje. Žinoma, suprantame tai, ką jūs sakėte apie Europos tapatybę. Manau, kad e, prognozuojamoje ateityje nebus galimybių rink, rinktis iš šitų alternatyvų. Tie abu dalykai eis e, iš vien artimiausioje ateityje. Ir jei ilgainiui Europos tapatybė bus viršesnė už nacionalinę, na, aš negaliu prognozuoti ateities, bet e, manau, kad dabar Europos e, e, piliečiai tapatinasi su, su abiem. Turime nacionalinę tapatybę, bandome kurti europinę. Ir toliau. Esminis klausimas, kurį turėsime spręsti ateinančius mėnesius. Na, tai nebūtinai uh, e, pirminkaujančios valstybės atsakomybė, nors mes vaidinsime atitinkamą vaidmenį, kai formuosime Europos ateitį, būsimą ES architektūrą. Diskusijos prasidėjo. Visi suvokėme, kad uh, Pavyzdžiui, iki pernai metų pabaigos daugiausia koncentravomės į fiskalinę konsolidaciją, fiskalinės e, drausmės e, klausimus, e, fiskalinę priežiūrą. Po to suvokėme, kad reikia daugiau dėmesio skirti ekonomikos aukimui, darbo vietų kūrimui. Po to sudarėme uh, fiskalinį susitarimą. Tai buvo pirmasis statybinis blokas. Ta trūkstama grandis ekonominės sąjungos tam, kad eurozona tinkamai vyktų. Uh, Pirmininkas Vanrupojus padarė pranešimą dėl e, ekonominės pinigų sąjungos vadovo tarybai, tai tik tai diskusijų pradžia. Ir ateinančiais mėnesiais turėtumėm stebėti, kaip plėtosis šitos diskusijos. Na ir kalbant atvirai, niekas to aiškumo neturi, kaip toliau dirbsime, ką toliau darysime. Nėra aiškumo dėl to, kurie elementai e, būtų įmanomi, nekeičiant sutarties ir dėl kokių elementų reikės keisti sutartį. Pavyzdžiui, diskusijų metu daugelis sakė, kad reikia spręsti precedentą bankų sąjungos ir dabar tai išvelgiama galiojančiose sutartėse galbūt uh, E, su kai kuriais elementais reiktų palūkėti ilgiau, iki gruodžio, kai bus e, e, naujas vadovo tarybos pranešimas ir tuomet bus sprendimai priimami, bet na, tai nereiškia, kad tie sprendimai toliau turės būti ratifikuojami. Reikėtų galvoti, kaip spręsti klausimus. Aš priemiau domientai, kai sakėte šio klausimo, žinoma, vėlgi turėtumėm rasti tinkamą ryšį tarp to, kas daroma vadovų tarybos ligmenyje, to, kas daroma tarybos ligmenyje, tai iš tiesų tai yra pagristas Europos parlamento nuogastavimas, nes e, mums vadovų taryba e, yra viršininkė, bet ne jums, tad e, turime ieškoti tinkamų institucinių santykių tarp įvairių institucijų Ir žinoma, jūs esate teisus. Prie to grįžime vėliau. Taip, iš tiesų, vadovų taryba nėra teisėkuros institucija. Dabar tai visi žinome. Tačiau tai yra institucija. Turime žiūrėti, kur linkaisime e, toliau ir kai turėsime e, informacijos, kai aiškiau matysime, kur, kaip viskas plėtojasi. Su džiaugsmu kalbėsime su, su jumis dėl to, kaip toliau dirbti. Nežinau, ar tai bus e, kon, konvencija, kokia konvencija, kiek e, bus įtrauktas Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai, piliečiai. Tačiau kaip sakiau, iš pat pradžio mūsų siekis yra priartinti Europą prie piliečio ir piliečius prie ES, tad turime rasti būdus, kaip tai padaryti. Ir, aišku, institucijų darbas labai svarbus. Dabar daug kas jums pasakys, kad dabar nemetas konvencijai, dabar nereikia iš esmės peržiūrėti sutarčių kadangi to nemetas kon, konventui, nes e, tai, tarkim, tai nebus, e, tam nebus pritarta, yra tokio skepticizmo. Mes suprantame, tai svarbu, kad e, mes kartu apie tai galvotumėm. Ir lauksiu pranešimų rengiamų šito komiteto dėl daugelypio valdymo, e, Laksalo Masiūro pranešimo. Na, iš tiesų, turime Lisabono sutartį, Ir pastarojo meto poslinkiai rodo, jog galios centrų ES daugėja, įskaitant ir vadovų tarybą. Prieš porą savaičių Prisiminkime, vadovo taryba e, vyko e, eurozonos viršūnių susitikimą, skirtingos institucijos, bet e, euro grupės viršūnių sutikimo rezultatai buvo susiję su vadovo tarybos išvadom. Europos parlamento galios sustiprintos Komisija labai saugo savo kompetenciją ir yra pirmininkaujanti valstybė ir galbūt reikėtų rasti, kaip geriau reguliuoti šitą sistemą. Ir manyčiau, kad iš dalies tai yra vienas iš naujų vaidmenų pirmininkaujančios valstybės pasinaudoti sinerginiu efektu tarp įvairių galios centrų. Ir žinoma, jūsų komiteto indėlis čia bus labai svarbus. Dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos, manau, kad ponas e, Dafas labai gerai kalbėjo Na, Jungtinė karalystė yra pasirengusi atsisakyti savo paskutinės išlygos, tai labai džiugi naujiena, tikimasi, kad e, dėrybos prasidės ir tikėkime, kad bus greičiau stumiamas į priekį šio klausimo. Tačiau, žinoma, e, priemiau domėn visas jūsų pastabas šio klausimo. Ačiū. už paramą. Pana Gorero, žinote, kaip pradedi pirmininkauti pirmą kartą, nežinai tiksliai, kaip aukštai pakelti kartelę daugeliu klausimų. Jei per, aukš, per aukštai kartelę, atrodysi nerimtai, jei, jei per žemai nuleisi kartelę, praleisi galimybę pasiekti rezultatų. Ir na, čia tikėtumėmės jūsų paramos, kad kartelė būtų tinkamam e, lygmenį. Esame nedidelė valstybė, už tai e, mobilizavome visą viešąjį sektorių, visus turimus e, žmonių išteklius. Ir aišku, pirmininkavimo kaina mažai valstybei labai didelė, bet tai verta mums tai daryti. Ir, kaip žinote, Bruselį pirmą turėjom 90 žmonių, dabar o dabar virš šimto, tad mobilizuojame pirmininkavimus išteklius. Dėl to, ką sakėte dėl 13 biudžeto Taryba kvalifikuota dauguma vakar patvirtino kiekvieną biudžeto eilutę. Ir rugsėje pradėsime diskusiją su Europos parlamentu ir tikiuosi, jog galėsime atsižvelgti į viską, kas pasakysite. Na, o dabar perėmė prie sudėtingo klausimo, šelgino valdysena. ponas Dafas ir bičiulis e, Mr. Šmitas bukėlė e, šitą klausimą. Pradėsiu nuo gerų žinių. O tai yra, kad e, glaudžiai bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir vakar pavyko įtikinti nulatinio atstovo komitetą pritarti procedūriniam pasiūlymui, kad įvyktumėm sudėtingą situaciją. Tikimės, jog tai pasirodė sumanoma padaryti per ateinančius mėnesius. Na ir dabar nesileisiu į daugiau detalių, o tik tai patikinsiu Jūs, kad darysime viską, kad rastumėm sprendimą kuris išsaugotų Europos parlamento prerogatyvą. Galėtumėm visiškai atsižvelgti į Europos parlamentą. Dabar kita pusė. Taip, ponas Mesaršmitas visiškai teisus, neturime kaltinti pirmkavusios Danijos. Galbūt, kalbant apie Europos parlamento pranešėją, na, buvo galbūt tam tikrų abejonių. Uh, Galbūt jis mane, kad e, pirmininkavusi Danija įsipareigojo siekti rezultatų, kurio nepasiekė, bet e, pirmininkavusi Danija veikia e, gera valia, o taryba vienbalsiai priema sprendimą teis, keisti teisinį pagrindą, remiantis tarybos teisės tarnybos rekomendacija. Tačiau, ką turėtumėm suprasti, e, na, e, ponas e, Dafas dalyvavo, kai buvo rengiamas 70 straipsnis. Ir turiu pasakyti, jog valstybės narės reikalavo, kad Šengeno ir panašus klausimai matau, grindžiami tarpusavio pasitikėjimo. Valstybės narės e, reikalavo tarpusavio vertinimo peržiūros. Na ir kalbant apie vertinimo elementą, vien tik tai apie vertinimą, valstybės narės nori, kad e, tai ir toliau būtų jų kompetencija jos nemano, kad e, ta kompetencija e, buvo perduota ES lygmeniui. Tad e, taip yra su tarpusavio vertinimu ir tarybos teisės tarnyba būtent taip sakė. Tačiau tai, e, ką turime čia, nėra vien vertinimas. Vertinimas yra postomis kažką tai kitą daryti. Ir esminis klausimas, apie kurį čia kalbame, yra valdysena. Kaip, pavyzdžiui, leisti išskirtiniais atvejais iš naujo įvesti pasienio patikras prie vidinių sieną. Neturėtume pamiršti, kad būtent to siekiame. Toks yra galutinis tikslas. Ir jei paimtumėm tą vien grinai teisinį elementą, ar kompetencija perduota ar ne, atlikti vertinimą. Na, jeigu atidėtumėm tą klausimą į šalį, dėl kitų klausimų sutarėme. Ir kai kurios valstybės narės e, naudojasi tuo naujų teisiniu pagrindu. Tačiau vis dėlto, jei sutartumėm, kad nesutarėm tik dėl to vieno elemento, galbūt dėl kitų, e, dėl kitų dalykų, klausimų, galėtumėm kalbėti toliau ir žinote, kad e, e, Birželio 7-8 dieną TVR taryba sutarė perkelti kai kuriuos elementus į sienų kodekso mechanizmą iš švertinimo, šiandieno vertinimo, tai e, turėtumėm tiesiog e, įvertinti, kokie elementai lieka e, priskirti valstybių narių tarpusavio vertinimui. Na, žinoma, tai sudėtingas klausimas, mūsų nuomonės nebūtinai sutampa šimtų procentų, tačiau jeigu galėtumėm atlikti 95 procentus, tai būtų gaila, jeigu to nepadarytumėm. Klausimas svarbus mums visiems. Na, o dabar e, peržengsiu savo įgaliojimus ir e, kalbėsiu asmeniškai, kaip valstybei mums neprimtina mintis, kad valstybės narės bet kuriuo momentu uh, E, galėtų susigalvoti kažką spręsti. Čia peržengiu savo įgaliojimus, norėjau tik tai pasidalinti savo asmeninę nuomonę šio klausimu. Pirminkė, turbūt labai ilgai kalbu, baigsiu po penkių minučių. Kaip sakiau iš pat pradžio, bandau kalbėti atvirai ir nuoširdžiai su jumis. Ponas Dafas minėjo kitą klausimą. Tai siejasi su tuo, kas atsitiko prieš porą savaičių su patento paketu. Na, minėjau, kad yra klausimas susijęs su tuo, ar vadovų taryba gali keisti kažką, dėl, dėl ko buvo praktiškai susitarta tarp Europos parlamento ir tarybos. Bet kaip sakiau, netgi formaliai yra, yra toksai, toksai požiūris, supratimas, kad vadovų taryba nubrėžia kryptį tarybai. Tačiau politiniu požiūriu e, taryba sudaro pirmininkaujantį valstybę ir valstybės narės. Ir jeigu kažkas tai, e, pas, jeigu yra pasakoma, prašom padaryti tai, tai yra nurodymas, o ne rekomendacija. E, suprantame, kad sukūrėm tikrą problemą Europos parlamentui ir kalbant apie susitarimą dėl patentų, turime vykdyti bendrą sprendimo prieimimo procesą ir turime e, rasti, kaip eiti į, į, į priekį. Uh, abiem teisėkuros proceso ramšiam. Na, darbas truko daug metų. Mano prašymas jums pabandyti būti kiek įmanoma pragmatiškesniems, nes būtų labai gaila, jei nebūtų sudarytas sutarimas kaip įmanoma greičiau, kadangi verslas, pramonė taip ilgai to laukia. O dabar pasiekėme etapą, kaip yra praktiškai visos dalis, galbūt ne visiškai tenkinančios, bet, e, kaip sakiau, reikėtų būti pragmatikams, pragmatikais, bet suprantu jūsų poziciją, jūsų reakciją. Ponas Dafai, vienu klausimu esu visiškai tikras. Tai yra Europos parlamento narių skaičius. Jūs manęs klausėte, bet aš galėčiau jūsų paklausti. Kokia dabar e, situacija? Tai turi inicijuoti Europos parlamentas. Tuomet jūs turite teikti savo pasiūlymus, mintis vadovo tarybai, o tuomet e, vadovo taryba prašys jūsų sutikimo. Taigi jūs turite teikti pasiūlymą. Žinome, kad jau dabar parlamento narių daugiau negu 750. Žinome, kad turime išspręsti šitą klausimą iki kitų Europos parlamento rinkimų. Mm, kalbant apie Kroatiją, nesu, nesu tikras, ar tai 11 ar 12 narių, ar, ar galime sumažinti į 3, kol dar jie neprisijungia. Na, turėtumėm palaukti to klausimo Europos parlamento iniciatyvos. Ir galiu tik tai pasidžiaugti, kad mums, kaip ir minkančio valstybė, šito klausimo nereikės spręsti. Tačiau, žinoma, rimtai, rimtai kalbant, klausimas rimtas ir mes esame pasirengę e, teikti savo nuomonę, kai tik tai reikės, esame pasirengę dirbti su jumis, kad būtų rastas e, visus tenkinantis sprendimas. Toliau ponas Bronsas minėjo man patį delikačiausią klausimą, tai Turkijos stojimas Europos Sąjungoje. Aišku, man, kipriečiui, labai sunku reikšti poziciją šiais klausimais, nes aišku, pirmininkaujanti valstybė Turkijos atžvilgių turės elgtis neutraliai, kaip pirmininkaujanti valstybė tačiau norėčiau priminti gruodžio vadovo tarybos išvadas. Trečioji šalis negali diktuoti ES, kaip e, elgtis. Trečioji šalis negali kištis į pirmininkaujančios valstybės darbą. Na, čia vėlgi peržengsiu savo įgaliojimus kaip tarybos e, E, pirmininkančios valstybės aš asmeniškai jaučiuosi įžeistas kaip europietis, ne kaip, ne, ne kaip kiprietis. Na, kipriečiai, Kiprė esame pripratę prie, prie to, tai nelengva, bet e, tai yra europinis klausimas, neturime toleruoti šito, šitokio elgesio, ypač e, iš tokios valstybės pusės, kuri nori prisijungti prie mūsų mus turi vienyti idėjos. Ir e, žinoma, turime kažkaip tai tai spręsti. Dabar jūsų klausimų, ar reikėtų tęsti dėrybas ar ne. Manau, kad e, klausimas buvo užduotas ir anksčiau, prieš septynerius metus, kai taryba apsisprendė pradėti dėrybą su Turkija. Na, ne man kritikuoti šitą sprendimą, tačiau, kaip aš suprantu, logika buvo tokia. Investuoti į uh, narystės dėrybų procesą, kad būtų galima spręsti problemas konkrečiai susijusias su, su Kipru. Žinome išvadas. Turkija ne visiškai atitiko Kopenhagos kriterijus. Ir taip pakankamai galbūt, tačiau investavome į tą procesą, kad transformuotumėm šalį. Na, ar atsipirk šitos investicijos, pamatysime. Ir vėlgi, e, jei, e, e, jei, jei taip galėčiau pasakyti, dabar, dabar taip nėra. Bet čia vėlgi peržengiu savo įgaliojimus. Ponas Messerschmittas kėlė klausimą dėl išeimo iš e, Europo, eurozonos ir galbūt ES. Na, turbūt žinote, kad e, bandom spręsti šitą klausimą nekalbėdami apie jį. Uh, Tačiau, aišku, mums labai ne, nepasisekė. Pirmininkaujame Europos Sąjungai, kai galbūt gali tekti spręsti šitą klausimą. Ar tai galimas scenarius? Na, nemanau. Na, yra bandančių svarstyti, kaip tai būtų galima padaryti. Kalba apie tai, ar šeimas iš eurozonos apima šeimą iš Europos Sąjungos. Ne, nežinau. Manau, kad e, galų gale, laikydamėsi pragmatinio e, požiūrio, išvengsime šitokio scenarijaus. Toliau, dėl to, ką minėjo ponas Kazinė. Esu dėkingas pirmininkė. Esame pripratę ypač Kiprė gyventi nepalankioms sąlygom. Ir e, taryboje tai turbūt nieko nestebina, labai dažnai reikia balansuoti tarp e, vairių valstybių, pavyko išgyventi labai sudėtingom sąlygom. Pastarasis mūsų istorijos laikotarpis, kaip žinote, ne pats geriausias. Kita vertus, manome, kad mūsų patirtis ir žinios apie šią pasaulio dalį um, rodo, kad uh, racionalumas čia ne, neviešpatauja ir mes uh, siekiame padėti artimųjų rytų arabų, arabų pusė, pavasario šalims. Ir jei pavyktų šardyti užburtą ratą, galbūt jei rastumėm mūsų artinančių elementų, galbūt mums pavyktų pakeisti šią pasaulio dalį. Nesvarbu, ar tai būtų Palestinos problemos sprendimas, ar tai būtų perėjimas į demokratiją Sirijoje, ar tai būtų sklandžių procesų užtikrinimas kitose valstybėse, kad būtų sukurtos tikros demokratijos visuomenės. Na, kalbant apie daugumą arabų valstybių, ne, nesuprantame, kas, kas vyksta, kalbant apie, apie režimą. Ir po to tai mums tampa tikrų uh, e, surprizų. Ir jei to nesuprasime ir toliau yra rizika, kad vyks uh, sukilimai ir demokratiniais procesais bus pasinaudota, kad būtų e, sukurti nauji e, islamo e, režimai, autoritariniai režimai. Tad turime būti labai atsargus, turime užtikrinti pluralizmą, turime užtikrinti, kad būtų paisoma mažumų teisų, turi, turime uh, užtik, užtikrinti, uh, kad uh, komunikacija būtų vykdoma daugeliu e, kanalų, turime palaikyti ryšį su visuomenė, verslu. Ir e, turime įgyvendinti e, ES principą daugiau už daugiau. Turime prašyti vyriausybių ir valdančių režimo atsiliepti į žmonių siekius, o žmonės e, nori pokyčio, kad tai būtų sąlyga tam, kad jie gautų daugiau. Daugiau už daugiau ir nieko daugiau. Tad tiek galiu pasakyti šio jautrių klausimų. Tačiau e, Na, žinoma, yra galimybė, tačiau turėtumėm dirbti kartu kad pagreitis nesumažėtų, kad pasiektumėm teigiamų poslinkių. Žinote, kad niekas nėra garantuota, tad ačiū pirmininkė, tikiuosi, jog tam tikrą dalim atsakiau į klausimus užduotus gerbiamų komiteto narių. Ačiū panui ministrui Mavrojaniui už jo apsilankymą pas mus ir tuos atsakymus. Aš žinau, kad tikrai labai vertinu ir manau, kad mano kolegos taip pat e, viską, ką jūs išsakėte ir kaip viską pasakėte, nes e, iš dalies e, atskleidėte ir savo paties asmeninį vertinimą ir požiūrį, taip kaip mm, tai ne visuomet drįsta padaryti diplomatai. Aš tikiuosi, kad Kipro pirmininkavimo laikotarpis bus sėkmingas ir taip pat tikiuosi, kad Europa ir visų pirma Kipras, kuris dabar yra tikrai sudėtingoje padėtyje, e, galės pasinaudoti to pirmininkavimo teigiamais vaisiais. Ačiū Jums ir visokiojo pasiekmės linkiu. Allora approfitto mentre ci prepariamo all'ora dei voti, al momento. Gerai, dabar pereikime prie balsavimo, ponios ir ponai. Galbūt trumpai dar prieš tai jums papasakosiu apie koordinatorių posėdžio vykusio vakar po pietų rezultatus. Visų pirma, žinoma, mums reikia komiteto leidimo dėl 149 darbo tvarkos taisyklių straipsnio keitimo, nes ponas DAF pasiūlė e, savo pakeitimo pasiūlymą įtraukti į ateities pranešimo sudėti, kad jis taptų platesnis, kalbama apie darbo tvarkos taisyklių e, pakeitimus. Įvyks ir atitinkamas seminaras šią temą. Po to bus parengtas, kaip sakiau, pranešimas šio klausimu dėl, dėl 51, dėl 54, 70 ir 72 straipsnių pakeitimų. Tai 187 straipsnio e, pirmininkas iki kito posėdžio pateiks savo paaiškinamą įraštą e, nariams. O dėl e, Vengrijos klausimo e, koordinatoriai mano, kad kol kas Vengrijos, į Vengrijos prašymą mes negalime atsižvelgti, negalime jo patenkinti. Taip pat reikia patikrinti, ar reikia parengti nuomonę dėl Europos semestro. Ir galbūt e, reikėtų į šį procesą įtraukti ir ekon komitetą dėl Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos. E, šį klausimą turi perimti kolegai, kolegos iš socialistų frakcijos, taip tas pasakytina ir apie mm, e, valdyseną daugia pakopę valdyseną. Čia taip pat turės įsitraukti daugelis kolegų iš vairių komitetų ir tame tarpe iš ekon komiteto į šio pranešimo rengimą. Taip pat turi e, dalyvauti šiame procese ir tarybos atstovas dėl sėdė pranešimo, dėl solidarumo ir gynybos išlygos E, ponas Daf yra e, kaip aldės atstovas atsakingas už šį klausimą. Dėl tai Europos teisingumo teismo nuomonės, e, nuomonės autorių dar reikės paskirti, galbūt jo taps ponas Messerschmidt. Taip pat dar ponas Tarkovskis kit, kitų klausimų, kuris buvo nuspręstas prie, rengs savo pranešimą dėl politinių partijų. Rengiamas pranešimas bus, e, jo autorystė bus perduodama EPP e, frakcijos atstovui. Tai yra labai svarbus klausimas. Mums e, reikės parengti savo nuomonę. Ir galbūt mes tapsime atsakingų komitetų šiuo klausimu, o dėl dalyvaujamosios demokratijos e, klausimais e, rengiamo klausimo mes taip pat esame pozityviai nusiteikę, ko gero jį organizuosime. Taip pat ponas Daf pasiūlė surenkti seminarą dėl ES prisijungimo prie pagrindinių teisų hartijos e, padarinių. Bus e, surenktas e, atitinkamas renginys, bet ko gero tik tai 2013 metais. Nes mums reikia palaukti ir Europos teisingumo teismo sprendimo šiuo klausimu, kurios dar nėra pateiktas. E, nes mes žinome, kad ko gero į jį bus kreiptasi. Nežinau, ar yra kas, ar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti dėl to, ką aš čia papasakojau apie koordinatorių posėdžio rezultatus. Ne, tuomet pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, Hefne pranešimas. tarp institucinis susitarimas dėl dokumentų perdavimo. Kalbama apie užsienio politikos ir saugumo klausimus konkrečiai šiame, šiame pranešime. Pirmiausia, balsuokime dėl trečio, trečiosios pastraipos. Tre, trečiasis pakeitimas, kolega Gerero, kas už? kas prieš. Kaip matau, prieš yra tik vienas kolega, taigi priimta. Pirmasis pakeitimas dėl B konstatuomosios dalies. Taip pat gerero pranešė e, yra autorius, kas už, kas prieš. Pone Daf, dėl darbo tvarkos. Dėl Antras pakeitimas. Teikiamas pono Gereiros. Čia kalbama apie sutartis ir kitus te, teisinius tekstus. Tai atrodo labai paslaptingai, o neturėtumėm būti paslaptingi. Tai jeigu jis neprieštarautų, aš norėčiau, kad tie žodžiai būtų išrūkti. Tai būtų aiškiau, apie ką mes kalbame. Dungu, si tratta dell'emendamento 2, no? Eh. Tai jūs kalbėjote apie antrąjį pakeitimą, ar ne? Tuomet reikia išklausyti kolegos Gerero nuomonę, ar jisai sutinka. Taip, jisai linksi galvą, gerai, tada balsuokime dėl antrojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, Patvirtinta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaiko. Pranešimas vienbalsiškai priimtas. Sveikiname pono Hefnerį. Dėl darbo tvarkos taisyklių Atsiprašau, kad ponas Foksas neprisimena tiksliai, kas vyko vakar. Vakar buvo ir nuspręsta. E, pirmininkas pažymėjo, e, kad dauguma e, kolegų pasisako už balsavimo nukelimą ir būtent toks sprendimas ir buvo priimtas. E, būtent apie tai buvo kalbama ir, ir atitinkamai yra pakoreguota darbo atvarkė ir mes negalime keisti. Atsiprašau, ponė pirmininkė, tai netitinka to, ką mes iš tikrųjų veikėme vakar. Vakar vyko diskusija ir aš ir ponas Dafas sakėme, kad mums nepatiktų, jeigu nevyktų balsavimas. E, bet jisai turėtų likti darbo, jisai išlieka darbo atverkėje, bet jeigu ponas e, kolega norėtų, kad mes nebalsuotumėme, tuomet galbūt tikrai reikėtų nebalsuoti. Ma io devo dire, scusate. Eh, eh, Prend... Pirmininkas. Turiu pasakyti kaip pirmininkas man būtinai, aišku, reikia pasisakyti šiuo klausimu. Vakar buvo iškirstos įvairiausios nuomonės, įvairių frakcijų atstovų nuomonės ir akivaizdu, kad dauguma frakcijų mane, jog balsavimą reikia nukelti ir pats pranešėjas tam neprieštaravo. Aš be kita ko tą pasakiau, kad šį darbo tvarkės punktą reikia išbraukti iš darbo tvarkės. Ir tą mintį palaikė dauguma komiteto narių. Pirmininkė, aš esu realistas. Ir buvo aišku, kad EPP ir SRD e, frakcijos e, siūlė balsuoti šiandieną. Tačiau vakar aš pasakiau, kad jeigu reikia nukelti tą balsavimą, tuomet jį reikėtų nukelti iki, į rugsėjo mėnesį, o ne mm, nukelti nežinia kokiam laikui tokį svarbų, e, to, tokio svarbaus klausimo sprendimą. Uh, Manau, kad būtent tokia buvo situacija. Bet jeigu jūs norite, kad e, ta pozicija būtų dar kartas e, apibri... konkrečiai suformuoluota ir būtų nuspręsta, kaipgi tiksliai darome, tuomet tą tai reikėtų ko gero dabar padaryti. Yesterday... Na, aš galiu tik tai Jums pasakyti, kad mes vakar pritarėme Jūsų prašymą atidėti balsavimą. Ir šiandien galiu tą, tą patį pakartoti, bet man atrodo, kad mes jau viską aiškiai pasakėme vakar. Allora, a me pare che fosse chiarissimo che nel senso che... Na, man atrodo, kad viskas yra aišku. Kaip ir pasakė ponas Daf, mes tiesiog atidėsime balsavimą iki rugsėjo mėnesio. Mes nenorime atidėti sprendimo iki nenumatyto laiko. Ir nežinau, ar tai jūs nuramins, bet situacija yra tokia, kokia yra. Vakar visiems buvo labai aišku, jog šis klausimas bus atidėtas. Ir manau, kad kolegos komitete turėtų elgti sąžiningai. Mūsų kolegos Fox ir, ir Brons puikiai žinojo, kad šis klausimas buvo atidėtas. Taigi, aš manau, kad tiesiog apsimetama ir stengiamasi yra o, dabar sakyti visiškai neprintinus dalykus. Ir aš turiu tai pasakyti. Mane mokė ir aš esu vienų dalykų ir aš dabar matau, kad jie visiškai negalioja, nes man sakė, kad e, Britanijos e, parlamentarai visuomet siekia demokratijos, tačiau matau, kad yra visiškai kitaip ir, ir jūs užsimant tiesiog politikavimu. Yeah, I mean, and... Man atrodo, kad mes visiškai aiškiai vakar susitrėmė atidėti balsavimą. Mes e, komitetos ne visuomet dėl visko balsuojame dažnai prie, sprendimai yra priimami tarp koordinatorių. Ir aš nežinau, ar ponas Fox e, supranta, kad e, net ir dėl pranešimo mes ne visuomet, e, dėl pranešėjų paskirimo ne visuomet mes balsuojame, mes tiesiog susitarėme ir taip sprendimas ir priimamas. Ir aš nelabai suprantu, kodėl jūs norite dabar pasipriešinti koordinatorių sprendimui. Manau, kad vakar priimtas sprendimas buvo visiškai aiškus. Ir nematau, dėl ko dabar reikėtų e, teikti, jog jis nebegalioja. Brons. Buvo visiškai aišku, kad EPP e frakcija norėjo, kad balsavimas būtų atidėtas. Ir buvo visiškai aišku, jog socialistai norėjo, kad balsavimas būtų atidėtas. Ir pranešėjas tam tiesiog pritarė. Net nebuvo patiktas pasiūlymas atidėti balsavimą ir net nebuvo priimta jokio sprendimo Taigi gal mes tiesiog kiekvieną kartą, kai turime priimti sprendimą, turime kreiptis į EPP frakciją ir socialistų frakciją ir, to, ir, ir elgtis taip, kaip jie mums nurodys. Tada ta, panašu, kad mes visi galėsime ramiai važiuoti namo, ponas Foks. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog pakoriguoti tai, kas, kas sakė ponas e, Trzaskovski. Uh, Šis klaus, šį klausimą sprendė ne koordinatoriai. Sprendimas buvo priimtas e, komitete. Komitete buvo apsispręsta dėl to, ar balsuoti ar nebalsuoti dėl, čekijo, e, dėl protokolo taikymo Čekijai. Ir e, ponas Dev gali tai patvirtinti. Aš suprantu, kad aš dabar mažumoje, bet noriu pasakyti štai ką. Kai kas nors dirba komitete, tam žmogui visiškai netinka, kad e, dvi stambiausios frakcijos tarpusavį susitarė ir kad komiteto nariai negali balsuoti dėl šio sprendimo. Aš tikrai neužsijimu politikavimu ir aš noriu, kad į protokolą būtų įtraukta, kad mano frakcija norėjo balsuoti dėl šio dokumento. Ir aš tikiuosi, kad tai yra e, e, jau įrašyta į protokolą jei taip nėra, tai bent jau tūkstančiai žmonių, kurie klausosi šio posėdžio in, uh, transliacijos internete, galės tą pat, patvirtinti. Ir jūs, pirmininkė, taip pat pasakėte, kad mes galėsime sugrįžti prie šio klausimo rugsėjo mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad tai taip pat buvo įrašyta į protokolą. Na, mes čia kalbame apie skaidrumą ir demokratiją. Tačiau keistai dirbtume, jeigu mes kalbėtume ne tarpusavį, jeigu kreiptumėmės ne vienas į kito, o į mikrofoną ir tuos, kurie sėdi kažkur už salės ribų. EPP frakcija, socialistai paprašė, kad būtų atidėtas balsavimas. Jūs pasisakėte prieš to, tokį pasiūlymą, mes pasisakėme už tokį pasiūlymą. Ir Buvo akivaizdu, jog komiteto narių dauguma norėjo, kad balsavimas būtų atidėtas. Ir man visiškai nepatinka tai, kad jūs dabar pradėte žaisti kažkokius žaidimus. Gerai, sako pirmininkas, mes viską pažymėsime protokole, viską, kas čia buvo pasakyta. Ir manau, kad šiaip jau viskas vyko e, pagal taisyklės. Balsuokime toliau, tai yra Časkovskio pranešimas dėl 123 parlamento darbo tvarkos taisyklių straipsnio pakeitimų, dėl teisės aktus iniciatyvų, teisėkros iniciatyvų. Pradėkime nuo kompromisinio pakeitimo. Tai yra A kompromisinis pakeitimas. Kas, ar kas nors nori dėl jo pasisakyti? Pone Daf. Pone pirmininkė, Aš prieštarauju žodžių pateiktam teikiamam pakeitimui. votul amendament. Bene, allora data l'opposizione non possiamo votare sull'emendamento orale, votiamo. Pirmininkas, mes balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Kas už tą žodinį pakeitimą, kurį pateikė pranešėjas? Prašau pakelti rankas. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dabar balsavimas atskirmis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi šis kompromisinis pakeitimas pakeičia visus kitus pakeitimus ir galime balsuoti dėl B pakeitimo, kas už jį, kas prieš, sulaiko, priimta vienbalsiškai. Tai reiškia, kad dabar balsuosime dėl B kompromisinio pakeitimo, kas už. Atsiprašau, trečias, sako pirmininkas. Kas prieš susilaiko priimta. 58. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 59 pakeitimas pateiktas pono Dafkas už. Kiek kontrarijų? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 60 pakeitimas. Antroji 60 pakeitimo dalis kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Šešdešimt pirmas atkrenta, dabar šešdešimt antras, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 63 atsimtas, 64 taip pat, taigi 65 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas patiktas pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimt septintas atkrenta dėl to, kad buvo priimtas ketvirtas. Pone Daf. Dėkuoju, norėčiau kai ką paaiškinti. Komitetas negalėjo pakeisti pasiūlymų dėl 42 taisyklės, dėl to, kad mes e, nespėjome to padaryti iki e, e, nustatyto termino ir todėl manau, jog bent jau liberaldemokratų frakcija pateiks pakeitimą plenariniam posėdžiui. Šis pakeitimas bus susijęs su 42 taisykle. Ar mes galėtumėme kreiptis į pirmininkų suigą ir paprašyti, kad būtų surinkta diskusija plenarinėme posėdėje šiuo klausimu? Aš turiu galvoje paprašyti, kad šis pranešimas būtų svarstomas plenarnėme posėdėje. Primo di farlo. Allora, l'emendamento di compromesso C. Pirmininkas. C. Kompromisinis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 68 pakeitimas e, atitinka kompromisinį, taigi toliau 39 e, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 42. Taigi balsuojame dėl 42 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 40 atkrenta, taip pat ir 41. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Aštuntas pakeitimas. Atitinka septintąjį pakeitimą. Todėl jo, dėl jo nereikia balsuoti. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. Vienuoliktas. Kas už? prieš, susilaiko, atmestas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas šis pakeitimas. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 15. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 16. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 17. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 18. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Kompromisinis D pakeitimas, pateiktas pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Reiškia, galime iš karto pereiti prie 22 pakeitimo. Si va all'emendamento di compromesso E del relatore, chi è favorevole prega di alzare la mano. E kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dabar F kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 37, 38. Dėl jų nereikia balsuoti, taigi balsuojam dėl viso teksto, kas už, prieš. Du buvo prieš, kas susilaiko, niekas nesusilaiko. Reiškia patvirtinta. Paskutinis balsavimas. Messerschmidt pranešimas. Dėl 28-osios metinės ES teisės taikymo stebėsnos ataskaitos. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis, kas už, prieš susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntasis. Kas už, prieš susilaiko atmestas. Devintasis DAF ir TAIN pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas pakeitimas Reigna, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. Vienuoliktas ir tryliktas atkrenta. Penkioliktas pakeitimas kas už? Prieš susilaiko, atmesta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimtas. 18 ir 17 pakeitimai atkrenta, 19 kas už, prieš susilaiko priimta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto projekto, kas už. Prieš susilaiko priimta. Sveikiname pranešėją. Šis pranešimas patvirtintas. Dėkoju, kad balsavote. Paskutinis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 problemų ES, galime apsvarstyti 16 darbo atvarkės punktą, tai yra preliminarų pranešimą siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Ricomincerei la riunione. Taigi, tęsime posėdį. Gal pranešėjas galėtų užimti savo vietą. La devo collocare lì perché pare che il, il protocollo dica ah, che eh, c'è il posto lì mi pare. Allora, eh, il collega Tarkovsky mi, mi fa sapere. Taigi, ponas eh, Zarkovski pranešė man, kad eh, jis neprieštarauja tam, kad būtų atidėta diskusija dėl 16 punkto dėl preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 2013-2020 e, metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Taigi šį klausimą mes atidėsime. O tai reiškia, kad galime dabar iš karto perėti prie kur kas e, stambesnio e, kasnio, tai yra prie daugia pakopio valdymo ES konstitucinės programos, problemos, atsiprašau. Ponas Gualtierė jau yra atvykęs. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi pro, profesorį Maduro. Europos e, universiteto instituto e, garbės profesorių. Uh, konstitucinės teisės specialistą. Man yra tekę su juo susitikti ir anksčiau. Žinau, kad jo mokymo programa iš tikrųjų yra be galo įdomi. Ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Ir ypatingai dėkuoju Jums už tai, kad Jūs galėjote pas mus atvykti, nors mes pakvietėme Jūs visai neseniai. Taigi, pirmiausia, mes pradėsime diskusiją. Pirmiausia, sėksiu žodį ponui Gvaltieri, po to profesoriui. Ir dėja, profesoriu, turiu jūsų atsiprašyti, nes po jūsų pasisakymų turėsiu išeiti ir pirmininkavimą perims kolega. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju ir profesoriui Mad... ponui Maduro. Na, aš nepasakosiu jums apie pranešimą, nes tą dariau jau anksčiau ir džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ponas Maduro ir kad mes galėsime šį pranešimą aptarti kartu su juo. Aš galiu jums tik trumpai priminti, su kuo yra susijęs šis klausimas. Aš manau, kad e, jūs tikriausiai prisiminat, kad uh, komitetas, kad, kad buvo primtas sprendimas taip pat e, kreiptis į ekonominių reikalų komitetą. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie daugia pakopį valdymą, stengiamės apibriežti daugia pakopį e, valdymą pasitelkdami tris elementus kai kurie šių elementų e, yra labiau susiję su e, daugia šalių e, metodų. Ir mes norime, kad būtų taikoma asimetriška sistema tarp ES pinigų sąjungos ir, ir valstybių narių Antras elementas tai yra ES turimos struktūros, tai yra pačios ES institucijos ir ES stabilumo mechanizmas ir finansinio stabilumo fondas. Ir trečias dalykas tai yra ekonominės politikos ir demokratijos deficito sprendimo ieškojimas. Uh, uh, žinome, kad egzistuoja tam tikra asimetrija tarp ekonominės ir pinigų politikos bei to požiūrio į šias politikas, kuris yra nustatytas sutartyse. Ir būtent dėl to ir susidaro labai sudėtinga situacija, dėl kurios ne visuomet tinkamai yra naudojamos lėšos. 99 procentai lėšų yra skiriama valstybėms narėms ir tik vienas procentas yra skiriamas Europos Sąjungai. Aš nesigilinsiu dabar į šios visus klausimus. Profesorius tai padarys kur kas geriau nei aš ir jis pakomentuos demokratinį deficitą. O toliau ES institucijų ryšiai su kitomis viršnacionalinėmis struktūromis ir ypač Europos parlamento vaidmuo ir vieta visoje šioje institucinėje sąrangoje. Norėtume įsigilinti į šį klausimą. Ir paskutinis dalykas tai yra politinės problemos susijusios su demografiniu deficitu. Mes matome, kad didėja vyriausybių dalyvavimas uh, užtikrinant uh, biudžetinę drausmę, uh, nes gyventinant šešių dokumentų paketą. Čia taip pat esama tam tikros asimetrijos tarp vykdomos politikos, neturint aiškesnės politinės vizijos arba atvirkščiai asimetrija tarp politinės vizijos ir realių politinių veiksmų, kurios, e, kurių galima imtis. Taigi tokios būtų mūsų gvildenamos problemos. Be abejo, negalime pamiršti, jog mus ribojo sutartis. Taigi, profesorius pirmiausia, ko gero, panagrinės mano iškartas problemas ir po to paminės, ką mes galime daryti pagal sutartis. Pavyzdžiui, galima būtų aptarti tai, e, tai kad 136 straipsnių taikymos rytis turėtų būti susijęta su 152 straipsniu. ES veiksmai šioje srityje visiškai e, atitinka mums suteiktus įgaliojimus. Europos parlamentas patvirtino taip pat ir dviejų dokumentų paketą. Yra ir kitų panašių klausimų, pažiūrėjau, šiandienas. Čia taip pat reikėtų perėti prie labiau politinio, o ne uh, požiūrio Galima labiau politizuoti ES institucijas, galima stiprinti uh, Europos politinės partijas. Be to, uh, žinome, kad, ir, kad uh, tam įtakos turės ir nuosavų išteklių lygis ir skaičiai numatyti daugiau metai finansinėje programoje. Taigi aš norėčiau čia ir sustoti. Bet panašu, kad tai yra pagrindiniai klausimai, kurie buvo iškelti pranešime. Tai tiek. Dėkoju. Ponas Traskovskiai, ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Na, panašu, kad pranešimo esmė jau buvo paaiškinta, taigi aš kalbėsiu trumpai, tai tiesiog kelios bendro pabučio pastabos. Mes jau gan seniai svarstome daugia pakopį valdymą, dar 80-ame dešimtmetyje apie tai buvo pradėta kalbėti, 9-ame dešimtame dešimtmetyje tam buvo taip pat skiriama nemažai dėmesio, ypač tuomet, kai suintensyvėjo diskusijos apie Europos integraciją. Iki šiol mes prieimėme pragmatiškus sprendimus e, ir tai yra akivaizdu e, iš sutarčių, nors labai sunku yra paaiškinti iš tikrųjų, kodėl taip yra. Na, problema yra ta, kad e, mes be abejo išgyvename labai sudėtingą laiką dabar, ne vien dėl krizės, bet ir dėl institucinės Europos Sąjungos sąrangos. Lisabonos sutartis turėjo įnešti daugiau aiškumo kai kuriais klausimais, tačiau jei pažvelgsime į institucijų santykius, pamatysime, jog visiškai neaišku, kaip galima būtų jiems pritaikyti e, Lisabono sutartį. Ir mes vis kalbame apie tai, kaip galima būtų padidinti mūsų darbo veik, e, veiksmingumą. Taip pat neaišku, kaip, e, kaip artis ir su Europos vadovų tarybos pirmininku. ES šiuo metu susidūrė kryškelėje, pirmiausia dėl mūsų ištikusios krizės. Ir mes visi suprantame, kad, kad ir kas nutiktų su institucijomis, mes turime išsaugoti eurą. Ir nežinau, ar komiteto nariai tam pritars, bet mes be abejo norime išsaugoti eurą. Tačiau kartu mes norime, kad ES turėtų ir labai aiškį institucinę sąrangą. Ir norime be abejo išvengti visomis maninomomis priemonėmis galimo susiskaldimo. Todėl mes ir paprašėme, kad pas mus atvyktų uh, tikrai uh, kompetentingi ekspertai ir mes tenksimės uh, įsiklausyti jų nuomonę. Ir įdomiausia mums būtų sužinoti, ką mes galime padaryti pagal dabartinės sutartis. Ir kokių rimtesnių pokyčių, smingesnių pokyčių mums gali prireikti. Ir kaip galima būtų tai daryti, ne uh, padarant žalos dabartiniai ES struktūrai. Mes atsimename, kokio požiūrio buvo, buvo laikomasi septintame dešimtmetyje. Mes nenorime e, iš esmės keisti ES struktūros ir nenorime sudarinėti tarp vyriausybinių susitarimų, kurie pakenktų bendrijos metodui. Uh, Taigi mes, steng, kai buvo darimasi dėl finansinio susitarimo, mes laikėmės būtent tokios nuomonės. Mes nenorėjome keisti institucinės sąrangos. Ir nors mums ir netiko tarp vyriausybinės sprendimai, mes tiesiog turėjome jiems pritarti. Mes tikėjomės, kad šie sprendimai pato bus inkorporuoti į egzistuojančias e, sutartis. Taip mes galėtume išsaugoti eurą ir ne. Uh, panaikinti per praeitą pusšimtį priimtus politinius svarbius sprendimus. Dėkoju. Ačiū, suteikiu dabar žodį profesoriui Maduro. Aš manau, kad jis mums švies mūsų protus. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komitetui ir Europos parlamentui už kvietimą atvykti pas jūs. Taip pat noriu pasakyti, kad kaip jau ir buvo pasakyta, Aš per 15-20 minučių pasistengsiu, kiek įmanoma, pagalvoti, aptarti galimus konstitucinius pokyčius, kurie yra reikalingi tam, kad ES galėtų pakoreguoti savo valdymo metodus. Ir ypatingai dėmesį skirsiu tam, ką galime padaryti nekeičiant sutarčių. Be to, kaip jūs ko gero suprasti iš mano kalbos, Keli iš mano pasiūlymai yra susijęs su ES politikos struktūromis, o ne su institucijų reforma. Ir taip yra dėl to, kad tam, kad galima būtų keisti institucijas, reikės keisti sutarti, sutartis. Ir Antra, kartu aš jau e, keliari metai stengiuosi pabrėžti, kad mano galva ES valdymo demokratinis legitimumas priklauso nuo savo politikos struktūros e, reformos, nuo to, kaip ES bendravė su savo piliečiais, o ne su instituciniais pokyčiais. Ir aš manau, kad jūs tą suprasite iš mano kalbos. Aš stengiuosi padaryti savo pasisakymą dvi dalis. Pirmiausia, pirmojo dalyje Aš kalbėsiu apie šio e, nūdienos iššūkius, e, konstitucinius iššūkius, kurie iškilo e, krizės aplinkybėmis. Ir aš manau, kad svarbu yra pažymėti, kad kai kalbama apie krizę, dažnai visas dėmesys yra skiriamas jos ekonominiams ir finansiniams aspektams. O aš pasistengsiu panalizuoti krizę iš demokratijos taško. Aš pakalbėsiu apie tai, kokias, kokiu, kokios bus krizės pasiekmes demokratijai. Ir taip pat pakomentuosiu, dėl kokių demokratijos stokos problemų mes paspartinome šią e, krizę. Nes e, Europos Sąjungai nebuvo lengva sureaguoti šią demokratijos krizę. Ir jeigu mes įsigilinsime šį klausimą, aš manau, kad mes galėsime geriau suvokti, ką galima būtų daryti tam, kad vyriausybės ir valdymo struktūros būtų e, legitimesnės. Taigi mes matome, kad visame pasaulyje šalis tampa vis labiau priklausomos viena nuo kitos. Tas stebime ir Europoje. Tarpusavio priklausomybė Europoje yra akivaizdi. Ir per šią krizę mes pastebėjome, kad mes nesugebame suvokti tokios tarpusio priklausomybės svarbos. Ir aš manau, kad tai ir yra demokratinė e, problema. Mes nesuvokėme, kokia didelė yra tarpusio priklausomybė dabar po, po įvykusių integracijos e, bangų. Ir būtent dėl to matome, kad ES dabar. Ta, E, nebesugeba judėti į priekį. Didėjant integracijai, fiskalinė vienos šalies politika gali neigiamai paveikti fiskalinę padėtį kitoje šalyje. Tai yra demokratinė pro problema. Tai reiškia, kad nacionaliniai politikai nesižvelgia į kitų valstybių narių uh, politinius interesus ir politinę realybę. Yra dar viena problema susijusi su demokratija. Tai yra negebėjimas reguliu, reguliuoti tai, ką aš vadinu transnacionaliniais politikos išorės aspektais. nacionaliniai demokratiniai procesai nebesugeba kontroliuoti, e, suvaldyti to, kokį poveikį jų politika gali turėti visai Europos Sąjungai. Ir Europos Sąjunga nesugebėjo joms padėti. Aš manau, kad tai yra viena iš pagrindinių demokratinių priežasčių, dėl kurios kilo ši krize. Arba mes kalbėsime apie krizę kaip apie uh, kažką, kas atsirado dėl fiskalinės neatsakomybės. Arba bandysime aiškinti e, finansų krizę e, kažkokiais finansiniais e, poslinkiais visame pasaulyje, nepamatysime šios krizės esmės. Krizė kilo dėl demokratinių problemų ir dėl to, kad valstybės narės nebesugebėjo uh, nebesugebėjo prisitaikyti prie vienų savo politinių veiksmų poveikio kitiems, e, e, e, kitiems dalykams. Europoje nebuvo aišku, kokiamis politinėmis priemonėmis reikėtų reaguoti į krizę. Ir aš manau, kad Taip yra dėl to, vėlgi, kad, kad Europoje nebuvo laikų suvokta, kad Europa, Europos valstybės narės dabar labai priklauso viena nuo kitos. Ir dėl to atsirado politinis vakumas e, Europos Sąjungoje. Vakumas e, susijęs tiek su politikos suvokimu, tiek su taikymo, politikos taikymo e, sritimi. Ta, tam tikras problemas, politinės problemas galima spręsti tik tai Europos lygmenių. Tačiau realūs e, šių problemų sprendimai priklauso nuo nacionalinių veiksmų, bet kadangi e, valstybės narės puikiai nesuprato, nesuprato pakankamai gerai, kaip jos priklauso nuo kitų valstybių narių, jos nenori imtis šių veiksmų. Ir, e, Ši politinė spraga, ši politinis vakumas, kuris atsirado ir yra pats stambiausias e, ir rimčiausias ES demokratinis deficitas. Nesugebėjimas suvokti tarpu, tarpusavio priklausomybės e, e, lygį taip pat lėmė ir tai, kad matome per nelik mažai solidarumo ES. Ir nepakankamas solidarumas nėra vien, uh, nekilo vien dėl to, kad mes neturime bendro socialinio, kultūrinio ar politinio identiteto. Taip yra dėl to, kad, kaip aš minėjau, mes nesugebėjome suvokti, kiek priklausome vieni nuo kitų, o nesugebėjome to suvokti, suvokti dėl to, kad nesuprantome, ko, uh, kokios yra teigiamos tokios tarpusio priklausomybės pasiekmes. Aš manau, kad e, galvojant apie tolesnį valdymą Europoje, reikėtų atsižvelgti štai tokias sąlygas. Pirmiausia, mums reikia aiškumo. O tam reikia labai aiškios politinės valdžios. Politinė valdžia Europoje negali būti tokia e, suskaldyta, kokia ji yra šiandien. Junktinėse val... Amerikos valstijose, pavyzdžiui, atskiros valstijos gali bankrutuoti, nes aišku, kad jas išgelbės federalinė valdžia. Tačiau Europoje mes tokios sistemos neturime. Antra sąlyga yra tai, kad mums reikia atkurti tarpusavio pasitikėjimą, kuriam buvo pakengta labai rimtai per krizę ir valstybės nepasitikė viena kita, piliečiai nepasitikė valstybėmis Europos Sąjunga. Ir trečias dalykas, mes turime kalbėti apie tarpusavio priklausomybės demokratinės teigiamas pasiekmes ir tokios priklausomybės e, teikiamą naudą. Aš apie tai pakalbėsiu vėliau. Ketvirta, mes turime legi, sutikti e, legitimumą e, finansiniam solidarumui ir aš manau, kad mes sugebėsime tai padaryti tik tuo met, jei paaiškinsime kad piliečiams, ką reiškia finansinis solidarumas. Ir sugebėsime jiems rodyti, kad e, Europos integracijos procesas finansiškai buvo labai naudingas. Tre, e, penkta, mes turime susijęti politinę integraciją ir finansinį solidarumą. O tai veda mane prie šeštojo punkto. Jokių mokesčių be atstovavimo, be, atsto, be atstovavimo politinėme procese. Tai reiškia, kad turime įtraukti piliečius į politikos formavimą. Jei mes turime finansinį solidarumą ir jeigu, tai, jeigu finansiškai padedame kitoms šalims, tuomet mums reikia tokios valdymo sistemos, kuri būtų pagrėsta Europos politinė er, erdve, kuri veiktų visiškai teisėtai piliečių manimo. Jokio, jokių mokesčių, kai nėra politinio atstovavimo. Mums reikia Mums reikia politinio, stipresnio politinio identiteto. Ir man nėra žinoma ne apie, apie kokią nors politinę sistemą, kuri neužsiimtų kuri nebūtų pagrista paskirstomuoju teisingumu ar sažiningumu. Toliau. Mes vis dažniau kalbame apie tai, kad mums reikia fiskalinės sąjungos, tačiau ką tai reiškia? Iš tikrųjų, ši savoka nėra labai e, gerai paaiškinta. Aš girdėjau daug įvairių žmonių, e, e, kalbant apie fiskalinę sąjungą. Ir panašu, kad jie kalba dažniausiai apie visiškai skirtingus dalykus. Aš manau, kad fiskalinė sąjunga sudaro trys elementai. Pirmiausia, tai yra nacionalinių, nacionalinės biudžeto ir fiskalinės politikos priežiūra kas ir kaip ją vykdys, tai yra svarstytina kitur. Toliau, fiskalinis solidarumas. Ir apie tai kalbama kur kas daugiau, nes tai yra kur kas labiau prieštaringas klausimas nei pirmasis elementas. Ir taip pat kalbame apie tai, kaip galima būtų fiskalinį ir finansinį solidarumą pasiekti ir kaip galima ir kada galima būtų įvesti šią savoką. Ir trečias elementas ir jam vis labiau yra pritama, tai yra būtinybė dem, suteikti demokratinį teisėtumą naujoms ES galioms, kurių reikės tam, kad jį galėtų prižiūrėti biudžeto ir fiskalinę politiką valstybėse narėse. Ir uh, uh, uh, taip pat būtinybė sustiprinti finansinį solidarumą ES. Iš esmės, nuo šių trijų sąlygų priklauso tai, kokia bus e, e, fiskalinė sąjunga Europoje. Tačiau kiekvienas siūlo skirting, skirtingus sąjungos, fiskalinės sąjungos modelius. Aš pakomentuosiu tris tokius galimus modelius, kurie, mano galva, e, formuojasi šiuo metu dėl to, kad tikimi yra kai kurie pasiūlymai ir dėl to, kad ES ėmėsi kai kurių veiksmų. Pirmiausia, tai yra e, taisyklių federacija. Tai reiškia, kad ES įgys daugiau įgaliojimų prižiūrėti valstybių narių biudžeto ir finansinę politiką, bet ji tai darys tai reikalaudama griežmė, drausmės, reikalaudama, kad būtų laikomasi finansinės drausmės taisyklių. Apie tai kalbama e, finale, e, finansinėme susitarime. Problema su ankstesnė, taisyk, e, ankstesnė sistema buvo tokia, kad taisyklės buvo netinkamos ir niekas jų nesilaikė. Taigi, jeigu mes parengsime geresnės taisyklės, gali būti, kad jos pasiteisins. Aš manau, kad drausmė trukmės ir taisyklių nepakaks. Nepak, e, nepakaks to nei ekonominių požiūrių, nors apie tai aš ne, nekalbėsiu, nes mes visi žinome, kad, kad euro zonos e, valstybės e, yra skirtingo ekonominio išsivystimo lygio. Ir aš manau, kad toks, toks modelis neveiks politiškai, dėl to, kad jis pakenks ES politiniam ir socialiniam legitimumui. Nacionaliniai politikai norės išsaugoti savo autonomiją ir todėl bus suabijota dėl tų taisyklių tinkamumo. Ir gali būti taip pat, kad. Uh, politikai, e, nacionaliniai politikai teiks, kad politikos perkelimas ES e, lygi nėra pakankamai demokratiškas. Taigi nesugebėsime sukurti legitimios ES, kurią galėtų pritarti ir piliečiai, jei naudosime tik tai botagą. Ir todėl aš manau, kad didelė dalimi dabar yra sutarėme dėl to, kad šį modelį reikėtų susijęti su uh, finansiniu solidarumu ir lėšų pervedimu vienokia ir kitokia forma. Pana Van Rompoj pranešime yra pateikė, pateiktas yra, pateikimas kitas modelis. Tai yra nacionalinis politikos federacija, kuri taip pat turi tris matmenis. Pirmiausia, tai yra fiskalinių įgaliojimų suteikimas Europos Sąjungai. Antrasis, tai yra uh, skolo pasidalymas, bendra skola tarp valstybių narių. Ir trečias elementas tai yra, trečias modelis, tai yra fiska, finansinis solidarumas pagrystas bendra atsakomybė. Ir ketvirtas dalykas yra legitimumas, kuris turėtų, įtvirti, kuris turėtų būti įtvirtintas uh, sustiprinant demokratinius procesus valstybėse narėse. Tai, yra, e, tai reiškia, kad reikės aktyviau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir reikalauti, kad valstybių narių vyriausybės taip pat labiau bendradarbiautų taryboje. Tai e, atitiktų bendrijos metodą. Tačiau panašu, kad šis metodas bus takomas daugiausia ne demokratiniai tvirtinti, o kontroliai sustiprinti. Kai Dažnai girdime, jog nu, nugastaujame dėl to, kad komisija praranda vis daugiau įgaliojimų, bet taip yra vien dėl to, kad komisija vis daugiau, mažiau uh, turi galimybių dabar įtakoti politinę darbo tvarkę. Kaip priežiūros institucija komisija pastaruoju metu tik tai sustiprėjo. Ir tai yra uh, iš dalies paradoksalu, kuris mano galva sustiprina tik tai uh, tas politinės problemas, e, apie kurias e, aš kalbėjau, tai, tai, tai padidina tą politinį vakumą. Ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl, man, dėl kurios man atrodo, kad šis modelis ne, yra neveiksnus ekonomiškai ir dėl to, kad jis ne, neturės uh, pakankamai politinio autoriteto. Kodėl? Dėl to, kad jis visiškai priklausys nuo nacionalinės politinės erdvės, nuo nacionalinės politikos. Be to, jį pakirs ir rimtos politinės problemos. Finansinis solidarumas yra išreiškiamas per lėšų pervedimą iš vienos valstybės narės į kitą. Ir žinome, kad piliečiams tam pritarti labai yra sunku. Be to, piliečiams atrodė ir valstybės narėms atrodės, kad jas tiesiog, tiesiog verčia vienai per kitaip elgtis kitos valstybės narės arba visa Europos Sąjunga. Kaip jau minėjau, pagrindinė problema, dėl kurios kilo krizė, yra negebėjimas inter, valstybės narėse internalizuoti uh, tarpusavio priklausomybę egzistuojančią Europos Sąjungoje. Taigi bet koks modelis, kuris priklausys nuo, nuo valstybių narių politinės erdvės, bus visuomet visomis aplinkybėmis neveiksnus. Mes galime imtis įvairiausių priemonių, įvairiausių žingsnių tam, kad galima būtų praplėsti Europos dimensiją valstybėse narėse, valstybių narių politinėje erdvėje. Yra tačiau kitokių pasiūlymų, aš išplatinau juos jums ir Jūs žinote, kad e, galima, pažiūrėjau, rengti diskusijas nacionaliniuose parlamentuose, kuriuose dalyvautų e, Europos komisijos nariai. Yra kitų pasiūlymų, bet aš to nekomentuosiu, nes man atrodo, kad mums reikia kito modelio. Ir aš dabar perėsiu prie to modelio, prie trečiojo modelio. Ir tai yra tai, ką aš vadinu tikroji fiskalinė sąjunga Europos Sąjungoje su ribotais įgaliojimais. Ir ji susidarytų iš keturių pagrindinių elementų. Ir aš pasistengsiu dabar paaiškinti, kodėl mano galva šis modelis yra geriausias, gyvybingiausias, nepaisant to, kad gali atrodyti, jog jį sukurti bus sudėtingiausia. Keturi elementai yra tokie. Tikrasis ES biudžetas, ES naujoji, politikos naujoji struktūra, ES pajamos susijusios su e, e, kuriama gerove ir Europos politinės erdvės sukūrimas. Taigi aš manau, kad tik tai tikrasis ES biudžetas sugebės, mums, e, sugebės padėti mums ištaisyti dabar, dabar, dabar patiriamus asimetriškus uh, sukretimus. Uh, JAV pavyzdys e, šiame kontekste yra labai geras ir aš noriu Jums priminti, kad kai buvo sukurta Europos e, pinigų sąjunga, kai kas teigia, jog e, tuomet atėjo laikas ES biudžetui iš nacionalinių biudžetų skirti bent jau 3 procentus bendro vidaus produkto. Tačiau tuomet tai nebuvo padaryta ir tai gali ir taip pat iš dalies paaiškinti, kodėl kilo dabartinė krize biudžetas, mano galva, yra geriausias būtas asimetriniams sukretimams ištaisyti. Antra, reformuojant ES politikos struktūrą, vykdant struktūrinės reformas, galima bus e, geriau susijęti politiką ES su nacionalinė politika. Kitaip tariant, ES turėtų pertvarkyti savo politiką politikos kryptis taip, kad e, jos labiau prisidėtų prie nacionalinės politikos stiprinimo. Pasistengsiu sukonkretinti šį pareiškimą. Pagalvokime, pažiūrėjau, apie mokslinius tyrimus. Tai yra tas rytis, kuri, kurią Europos Sąjungoje išleidžia labai daug pinigų. Europos Sąjunga galėtų nefinansuoti mokslinių tyrimų valstybėse narėse pagal tam tikras temas o teikti tas lėšas struktūrinėms priemonėms, kurios paragintų valstybės narės vykdyti, e, pavyzdžiui, švietimo sistemos reformą. ES galėtų pasakyti, mes neduosime jums pinigų, bet mes, pinigų, mes finansuosime mokslinių tyrimų centrus europinio e, lygio kurie suteikia lygias galimybės visiems ES piliečiams, visiems ES studentams, kurie e, rūpinasi taip pat sprendimu ir kurių mokslinio tyrimų vaisiais gali naudotis taip pat visos valstybės e, narės. Ir aš manau, kad e, tai būtų naudinga ir valstybėms narėms, ir taip, taip pat padidintų ES matomumą ES turėtų raginti valstybės narės imtis veiksmų ne vien botagų, bet ir uh, piragų. Dabar taip nėra. Ir aš manau, kad uh, pagal tokį modelį ES politika bus kur kas malonesnė ir primtinesnė valstybės narėse. Toliau. Europos Sąjungos priemonės turėtų būti susijusios, ekonominės priemonės turėtų būti susijusios, pajamos turėtų būti susijėtos su kuriama gerovė Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos veiksmai bus e, lygi e, teisėti Europos Sąjungos piliečių e, nuomonė tik tuomet, jei Europos Sąjungos pajamos bus susijusios su dviem dalykais su e, ekonominė, realiai ekonominė padėtimi e, Europos Sąjungoje, jeigu mes, pavyzdžiui, reformuotumėme PVM e, sistemą, galėtume pagalvoti apie tai, kad mums reikia kad mums reikia, be, kad šį išteklių galima būtų pakeisti bendrų mokesčių. Bet to galima paieškoti ir sričių, kuriuose mokestinė konkurencija yra didžiausia ir galima, galima būtų gal šią konkurenciją apmokestinti. Ir, būtų, ir piliečiai tai sup, suprastų. nes būtų apmokestinama ta veikla, kuri atsirado vien dėl ES dėkos, Ir, pažiūrėjau, jeigu e, kokia nors veikla yra manoma vien dėl to, kad atsirado vidaus rinka, argi ES neturėtų teisę pasipelnyti iš, iš apmokestinti tos veiklos. Arba galima būtų taip pat e, e, rinkti mokesčius iš, iš tos veiklos, kuri paskatina konkurenciją tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, tai, tai būtų CO2 e, mokestis. Ir aš noriu pasakyti, kad tikslas čia yra ne padidinti ES pajamas. Tikslas yra kur kas gilesnis ir svarbesnis. Aš manau, kad ES turimos pajamos ir jų struktūra yra labai svarbus dalykas kuris nulėmė tai, kaip Europos piliečiai suvokia ES esmę. Ir todėl aš manau, kad, kad ES pajamų struktūra yra labai galingas veiksnys, nuo kurio priklauso tai, kaip piliečiai suvokia ES. Ir e, paskutinis dalykas yra susijęs su ES politinės erdvės sukūrimu. Tai yra su būtinybė kurti uh, Europos politiką, apie, apie, uh, uh, kuri yra skirta Europos politiniams veiksmams. Ir aš noriu šiame kontekste pasakyti vieną dalyką, kuriam parlamento nariai ko gero galės suprasti, nes kai kurie parlamentarai jau yra pasisakę už tokią poziciją. Aš šią nuomonę pirmiausia pateikiau prieš keliarius metus ir politologai nemažai jau yra parašę apie tai. Ir tai yra štai kas. Aš manau, kad yra įmanoma pakeisti, kad galima pakeisti Europos parlamento rinkimų tvarką ir galima taip pat rinkti Europos komisijos pirmininką. Ir tai sukurtų Europos politinę erdvę, o tai būtų uh, labai naudinga tam, kad mes visi suvoktume, kiek tarp, mes tapome tarp, priklausomi vieni nuo kitų. Jei renkant Europos parlamentą bus taip pat renkamas Europos komisijos pirmininkas, Manau, kad, galima, kad tai būtų labai naudinga ir tam nereikės keisti e, sutarčių. Jei, jei partijos pateiks savo kandidatus e, į Europos komisijos pirmininko postą, tuomet jis ir prasidės tikroji politinė konkurencija. Įsivaizduokime, kad taip jau, e, tai, sakykime, kad taip jau, tai jau būtų realybė. Ir Ir tuomet situacija būtų visiškai kitokia, nes e, tai reiškia, kad tai, apie ką mes kalbame dabar, būtų kalbama ir per e, rinkimų kampaniją ir kad e, partijos užimtų savo poziciją šiais klausimais. Ir mes ne tik padarytume rinkimus Europos parlamento europietiškais rinkimais, bet tai ir su, suteiktų europinį kapitalą Europos komisijos pirmininkui. Ir tai sustiprintų jo poziciją lyginant ją su e, Europos vadovų tarybos e, e, pirmininku. Ir tai taip pat be abejo sustiprintų demokratinį legitimumą. Deja, aš nemanau, kad tai, jog taryba nominuoja komisijos pirmininką, teikia kandidat, kandidatūras Europos parlamentui, nesustiprina jo, jo, jos e, e, visos šios sistemos legitimumo. Mes žinome, kad bet kuriuo atveju ministras pirmininkas paprastai yra teikiamas iš rinkimus laimėjusios e, partijos narių darbo. Taigi tokia sistema jau egzistuoja. Taigi, jeigu mes tai padarysime, be abejo, susidursime su tam tikra rizika. Gali būti, kad Europos komisija taps labai politizuota institucija, aš tą puikiai suprantu. Tačiau aš manau, kad, kad e, tokio sprendimo nauda bus didesnė nei rizika, su kuria galime susidurti. Ir, ir e, mes žinome, kad e, komisija vienaip ir kitaip ne, nebus nudažyta viena spalva, ka, nes vyriausybės rems, nacionalinės vyriausybės rems įvairias ideologinės stovyklas ir komisija vis tiek ne, netaps ideologiškai e, vienalytė institucija. Bet tai reikš, kad Europos komisijos pirmininkas komisijos pirmininkas bus išrinktas ir tuomet jis galės kur kas e, e, rimčiau dėrėtis su tarybos nariais dėl komisijos e, narių. Tam, kad toks modelis būtų sukurtas, nereikia keisti sutarties. Ir netgi galima būtų sukurti pusiau prezidentinį modelį Europoje komisija, pavyzdžiui, būtų politinis lyderis atsakingas e, parlamentui, o taryba veiktų kaip e, vetuojanti institucija. Tai reiškia, taryba turėtų galės panašias į prezidento e, galės. Šiuo metu situacija yra visiškai kitokia, nes matome, kad taryba nulatos stiprėja, jį įgyja vis daugiau politinių įgaliojimų. Ir aš savo kalbos pradžioje minėjau, kad man atrodo, kad pagrindinė ES problema tai yra, yra politinė. Ir aš manau, kad jeigu mes nepakeisime dabartinio politinio modelio, susidursime su labai rimtomis uh, nepražutingomis e, e, pasiekmėmis. Ačiū profesoriui Madora. Labai prašyčiau visų supratimo ir supratingumo, man reikia išeiti. Aš norėčiau perduoti vadovavimą ponui Messerschmidt. Aišku, labai būčiau e, mielai paklausęs diskusijų, tačiau dėja turiu išeiti ir kviečiu čia į biurą poną Messerschmittą. Uh, uh, thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriu Madurui už labai stimuliuojančią įžangą. Kilo pora minčių, kurios uh, nesikerta su, nie, su nieko iš to, ką jūs sakėte, bet galbūt tiesiog papildo. Ką norėjau pažymėti pirmiausia, kalbėjote apie spragą, aš tai pavadinčiau dekoreliacija, bet tai turbūt nieko nesiskiria, jūs esate visiškai teisus. E, demokratija neveikia, tai buvo jūsų išeities taškas, ką aš tuo pačiu metu matau, kad valstybės narės kiekviena traukia vežimą į savo pusę tarpusavėje jos tai daro, ne Europos Sąjungos lygmenių, kaip, kaip valstybės narės. E, vertėtų tai pabrėžti, kad e, ryškėja ta koskira tarp šiaurės ir pietų ir taip pat didėja ta koskira tarp rytų ir vakarų. Ne, nebūtinai tai, aišku, turėtų įtakos jūsų siūlomam reformos modeliui. Uh, kol ta problema nebus e, sprendžiama, e, jūsų e, idėjų nebus galima įgyvendinti. Kai sakote internalizaciją, ką jūs turite galvoje? Kai aš tai sakau, žinau, ką turiu galvoje, bet ką jūs turite galvoje? Nesu tikras, kad tą patį turime galvoje. Na, tam tikrą prasme turbūt norėčiau pasakyti štai ką. Jei norite samoningumo, kalbant apie europinius procesus, kaip to pasiekti per tą laiką, kurį turim. Na, aš nesu tikras, ar jūs labai gerai suvokėte laiko aspektą. Laiko labai nedaug. Bet e, iš esmės tarp mūsų nesutarimo nėra. Nes e, yra politinių imperatyvų, kitų imperatyvų ir tai tarsi traukia vežimai skirtingas puses. Uh, Aš turbūt daugiau atsakymų negu jūs neturite. Jūs kalbėjote apie paskirstomąjį socialinį teisingumą. E, labai stiprus argumentas. Aš pridėčiau šią sociologinę dimenciją. Aš pats buvau politinis teoretikas, dabar esu aktyvus politikas, bet vis dėlto suvokiu socialinius procesus ir man atrodo, kad tai aktualus veiksnys. Europos Sąjungoje vyksta e, demografinis gyventojų mažėjimas ir tai turi įtakos e, tarp valstybiniam solidarumui. Tai reiškia, kad žmonės e, vis mažiau nori matyti, kaip jų pinigai e, skiriami rytams, pietums ar, ar pan, panašiai. Tomas, Tomas Ilvesas Estijos prezidentas, buvęs šito parlamento narys, kurį gerai pažįstu visai nesenai paskelbė straipsnį, e, kuriame yra pasakyta, jog e, formuojasi B6, tai trys Baltijos valstybės plus e, Danija, Suomija, Švedija. Jos iš esmės sako, kad mes laikomės taisyklių, o kiti ne. Ir man regisi, kad tai dar būtų kita artikulacija tų ryškėjančių uh, E, skirtumų Europos e, Sąjungoje ir tokiu būdu e, tai, ką jūs teigiate, bus dar sunkiau pasiekiama. Paskirstamasis teisingumas, tai visiškai teis, teisingai yra, kai jūs sakote. Dar ką norėjau pasakyti, jeigu tik tai susirasiu savo išsibarščiusiuose užrašuose. Uh, Kalbėjote apie Europos politinę erdvę, e, politikos formavimas, tai turbūt tas pats yra, tik tai terminai skirtingi. Čia ta pati mintis, man atrodo, kad galbūt e, vienintelis kelias į priekį, tai papildytų jūsų modelį, tai tai, kad ES turi būti kur kas labiau matoma valstybėse narėse, negu dabar kalbėjote apie mokestinimą ne siekiant gauti pajamų, tai turėtų tiesiog na, sukurti tą galimybę įsijungti piliečiams. Tai visiškai teisinga, jeigu ES fiziškai bus matoma. Visiškai bus valstybėse narėse, tai Europo, ES piliečiai galės ties, tiesiogiai dalyvauti joje ir tai galėtų išspręsti problemą. Ir aš manyčiau, kad tai reikšmingiau, negu kad jūs manote. Uh, Bet e, skirtingos gyvendinimo kultūros yra, ypač valkoma Europos Sąjunga. Iš tiesų, čia labai didelį įvairovę ir aš e, e, žinau, nes mano rinkėjai Vengrija man taip sako, kodėl Vengrija turi būti ABCD, o tarkim Paryžioje, Briuselyje, dar kažkur kitur tai daroma visiškai kitaip. Ir manyčiau, kad tai yra susiję su tarpusavio priklausomybė, nuo ko jūs pradėjote. Uh, yra tas su, su, suvokimas, kodėl čia yra taip, o, o, o ten yra kitaip. E, vyriausybės dažniausiai sako, tai ES politika, bet iš tikrųjų tai yra jų šalies e, vidaus e, požiūris, kai yra dogmatizuojamos ES taisyklės. Ir iš tiesų turėtumėm užtikrinti daugmaž vienodai gyvenimą. Tad e, ES buvimas, matomumas valstybėse narėse yra būtinas ir kaip aš supratu, suprasčiau legitimumą. Tai reikia uh, simbolinės dimensijos ir ES integracijai skubiai reikia uh, naujų naratyvų. Gal galėtumėt vėl. Gal paskutinį sakinį dar galėčiau. Tre, tre, paskutinį sakinį, prašom, trumpiau kalbės. Taip, teisinė techninė kalba vartojama Europos Sąjunga. Manau, kad tai reikėtų transformuoti į politinę kalbėseną e, ir tame galėtų dalyvauti piliečiai. Ačiū. Turiu, turim laiko iki be 15.1. Nepasakyčiau, kad daug norinčių kalbėti, bet nemažai, tad turbūt turėtumėm kalbėti trumpiau. Ačiū. Norėčiau pasveikinti profesorių Maduro, turėčiau pasakyti, kad jis e, ne vienintelis e, mokslininkas iš Portugalijos, ES mokslininkas, bet jis taip pat yra geras e, bičiulis, aš taip pat esu bandęs renkti mokslinius darbus ir esu netgi gyvenęs pas profesorių Madūrą. Profesorius Madūro pasižymi dar kai kuo, ne tik svetingumu. Jis e, siekia, kad e, Vitalo Moreiros palikimas nemirtų. Iš tiesų puikus pranešimas siekiant sukurti Europos politinę erdvę. Toliau tęsiu portugališkai. nes nedažnai turiu tokias galimybės. Ką norėjau pasakyti, yra štai kas, yra pora, trejetas dalykų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų pateiktai analizai. Kalbame apie Europą, Ir apie tai, kad Ši krizė mums leido suvokti, jog egzistuoja problemos susijusios su mūsų galiomis. Egzistuoja įvairūs skirtumai e, tose galios laukuose ir e, konkrečiai mūsų rinkimo apygardose. Mes dirbame tose rinkimo apygardose, tačiau ten priimami sprendimai, nėra visiškai pilnai įgyvendinami. Taigi tie sprendimai yra priimami visiškai kitų lygmenių, negu yra renkama. Tai yra didžiulis, e, didžiulė praraja, kurią mes stebime Europoje. Kuo labiau stiprės e, abipusis, e, abipusė priklausomybė, tuo, aiškiau, tuo aiškesnė yra ši tendencija. Mano nuomonė, tai, ką Jūs pasakėte, yra iš tiesų labai reikšminga. Pirmaisiais, trej, per tuos trejus ketverius krizės metus, tai yra tikrai e, labai aiškiai pasireiškia dalykai, pasireiškusios problemos, tiek politinės, tiek ekonominės, e, tiek ir e, ekon, politinės, ekonominės, socialinės problemos ir tos galios pasiskirstimo problemos labai ryškios. E, mokesti, mokesčių ir e, atstovavimo tarpusavio sąsajos yra labai akivaizdžios. Kitas dalykas, glaudžiai susijęs su tuo, ką jūs pasakėte, tai yra sistemos e, pokyčiai įvairiais lygmenimis kad demokratijos, e, e, demokratiniai sprendimai priimami labai skirtingose plotmėse. Mes turime nacionalinės valstybės, nacionalinius parlamentus, tai yra nacionalinė politika, kuri turi būti tiesiogiai susijęta su europietišku lygmeniu Europos politika, Europos institucijų darbu. Europos piliečiams tai yra labai sunkiai suvokiami dalykai, kadangi uh, Europos mokesčių mokėtojai nėra tiesiogiai susiję su e, Europos lygmeniu, Europos lygmens institucijomis. Ir Europos parlamentoj tai turėtų būti e, labai svarbus darbo e, baras. Mes jau labai daug ką esame svarstę čia Europos parlamente, kai nagrinėjome Rumunijos ar Bulgarijos e, situaciją. Bet Europos parlamentas e, ir jo galios dažnai prisideda prie e, tam tikros painiavos dėl, dėl kompetencijų pasiskirstimo ir panašiai. žinoma, yra labai teigiamai vertinamos parlamento pastangos e, išsikovoti savo daugiau galių, tačiau mes tokiu būdu tiesiogiai neišspręsime problemų. Mums reikia persvarstyti visą bendrą struktūrą. Netrukus baigsiu. Taigi kalbame ne vien tik tai apie tai, kas e, politinėme lygmenyje turi realias galias ir kas priima realius sprendimus, nes neegzistuoja sistemos, kurioje koks nors valstybės vadovas e, būtų renkamas per, e, tiesiogiai, gal išskyrus vieną kitą išimti. taryba mūsų nuomonė nėra tokia institucija Ir e, mes ją vertiname kaip e, komisijos tam tikrą oponentę ir tai jau yra didelė problema. Tarybos vaidmuo turėtų būti apribotas. Ji turėtų susitelkti į e, labai konkrečias atskiras funkcijas. Čia aš ir baigsiu. <coughs> Thank you very much for a very stimulating presentation. Aš ačiū už labai stimuliuojantį pranešimą, pritarčiau e, daugeliu dalykų iš to, ką sakėte, bet turiu poro praktinių klausimų jums leidus visų pirma. Tikra fiskalinė sąjunga, puikia idėja, ypač kalbant apie mūsų pranešimą, apie daugelįpę valdyseną, bet kam 27 valstybėm narėm ar a, fiskalinio pakto susitarančiosiam šalim, ar tai 17 valstybių. Jeigu tai yra skirta mažiau negu 27, tai kokie E, kokie ryšiai būtų tar, tarpusavėje, e, tai kaip būtų su biudžetu. Du biudžetai, vienas 27 valstybėm, vienas tikrai fiskaliniai e, sąjungai, nes tai ir būtų mums tenkanti tikroji problema. Kalbant apie politinės valios laipsnį, ar uh, Eurozonos valstybės narės bus pasirengusios e, tikrai fiskaliniai sąjungai su 27 valstybėm, visa sąjunga. E, siūlote fiskalinę rezoliuciją, žinome, kaip veikia ES, tai e, lėtas sprendimų prieimimas, dėrybos ir taip toliau. Jeigu reikėtų viską pakeisti, tai sutarčiau, pritarčiau jums e, dėl daug ko, ką siūlote, bet tris kartus vadinti biudžetą, pati, pakeisti ES politiką, kad būtų galima siekti pokyčių, sukurti politinę erdvę. Scenarius e, atrodo puikiai, e, pasirašau po jo, tačiau klausimas yra toks, ar tikrai tai galima padaryti labai greitai. Mums reikia atsakymų ir jų reikia greitai. Ir atrodo, kad šitie. E, Sprendimai pareikalautų nemažai laiko gyvendinti. Toliau, piliečių legitimumo klausimas, esu įsidėjus apie politinės erdvės kūrimas tarp mūsų sklando ir sklando jau gan senai. Tačiau, ką aš manau, kad dėje, jei norime tai daryti, mums reikia dabar stipraus legitimumo, o prireiktų labai daug laiko, kad piliečiai galėtų išsugdyti tokį supratimą, netgi jeigu norėtumėm numatyti e, e, ryšį tarp parlamento, Europos parlamento rinkimo ir komisijos pirmininko rinkimo, tai nereiškia, kad iš karto piliečiai pamatytų tą ryšį. Kalbant apie mokesčius, vėlgi pritarčiau jūsų recepto filosofijai, tačiau jeigu įvestumėm internetinį e, mokestį, aš dar dirbu vidaus rinkos komitete, tai e, nereiškia, kad piliečiai iš karto nu, su, galbūt tai ir pamatytų, bet, e, bet nereiškia, kad tai būtų galima įgyventi. 20 procentų naudos elektroninė prekyba žmonės ne, nemėgsta mokesčių, nekenčia jų ir jiem nesvarbu, koks tas ryšys yra. Ir gali tai pasirodyti visiškai neproduktyvu. Ir toliau e, Europos parlamento vaidmuo visame tame. Jeigu mes kalbame apie legitimumą, jūs sakėte, kad uh, yra didelė spraga tarp internalizavimo naudos. Daug kas siūlo, kad nacionaliniai parlamentai turėtų atlikti tą legitimizavimo vaidmenį Europos parlamentas, arba galbūt tai galėtų būti derinys, kai kas uh, siūlo tam tikrą prasme nuolatinį sprendimą, kai nacionaliniai parlamentai pavaduotų mūsų atliekant tą funkciją. Tad kokia jūsų nuomonė apie tai, apie Europos parlamento vaidmenį, ir aišku, tai siejasi su atsakymu į pirmą klausimą. E, tikra fiskalinė sąjunga kam ir kaip, kaip tai reikėtų organizuoti institucinę prasme. Ir aš čia nesileisiu detalės apie e, santykius e, tarp tarybos pirmininko, komisijos ir taip toliau, tam per daug laiko reikėtų, tačiau uždaviau turbūt svarbiausius man klausimus. Mister. Ačiū ponai Českovskai. Pone Maduro, tikiuosi, kad viską pasižymėjote. Tai jau nebe klausimai turbūt, o, o komentarai turėsite galimybę viską atsakyti pabaigoje. Dar žodžio paprašė keturi nariai. Ir nepamirškite, kuo trumpesni klausimai, tuo geresni atsakymai bus, nes e, posėdis turi baigtis 12.45. Viskas priklausys nuo jūsų. Ponas Lainenai, prašom. Danke, Ačiū, ponė pirmininkė. Yra tikrai visuomet labai įdomu dirbti AFKO komitete, nes čia galime plėtotis įvairias mintis, o, pažiūrėjau, aplinkoskos komitete nuo laikas, kalbėjimo laikas apribojamas porą minučių. Čia aš galiu plėtoti savo mintis kiek tinkamas. Pone Maduro, jūs kalbėjote apie tris e, pasiūlymų variantus. Tad trečiasis variantas panašu yra realiausias, remiantis sutartimis. Ir mes jau nemažai esame nuveikę, įdirbis yra nemažas. E, bendras biudžetas, e, nuosavieji ištekliai, didesnis biudžetas 3 BVP procentai 27-28 e, valstybių, tar, jų tarpe nesukurs balanso. Uh, Europos politikos europoj, europiza, europizavimas yra prasidėjęs jau anksčiau. Tačiau, pažiūrėjau, TAF pranešimas jau trečią kartą buvo nukeltas čia, pačiame parlamente. Mes niekaip jo negalime prastumti į plenarinę sesiją. Tai yra didelė mūsų silpnybė, kad net tarpusavie negalime susivienyti E, to, to, to kandidato, pagrindinio kandidato paieškos ir rinkimai yra tikrai labai pageidautinas dalykas, tačiau jisai daugiau iliuzija, kadangi mes turime e, labai įvairialypę sistemą, Europa yra labai skirtinga, mums reikia e, kažkokių įgaliojimų Europos partijoms, kurios galėtų kovoti dėl to realaus galutinio mandato tos 11 partijų šeimoje. Porą klausimų. Ponas Traškovskis jau pateikė vieną panašų klausimą. Ar tai nėra tiesiog iliuzijos ir svajonės fiskalinė sąjunga, kurios nenori jungtinė karalystė ir gal viena ar dvi kitos valstybės narės. Tai yra didelė problema. Kągi darysime, jeigu 27 valstybės negal, nenorės dirbti iš vien. E, tik e, reali fiskalinė sąjunga, jos prielaida yra ir realus skolų pasidalinimas. Čia mes turime problemų dėl Lisabonos sutarties kiek galime tą sutartį e, ištempti, kiek ji yra guminė, kad galėtume e, prie jos prisitaikyti. Ar vis dėlto, kaip ir fiskalinio pakto atveju, gali kilti pavojus, kad mes turėsime veikti tarp vyriausybinių lygmenių, iš, nesiremdami Lisabono sutartimi. E, čia ir, nei parlamentas, nei, ir parlamentas, ir komisija įsijungia į tą žaidimą ir gali kilti pavojus, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi tai reaguoti kažkokią formą ir mes susidurėme su problemomis, kurių negalime išspręsti, nes situacija tikrai nepasidaro iškesnė, čia tik dar labiau atsiranda painiavos. Tiek norėjau. Ačiū. Thank you, Mr. Leinen. Ačiū, ponui Leinenui. Ponas Gautieri. Ačiū. Iš tiesų, Jūsų pasisakymas buvo labai įdomus. Sutinku su pagrindinėmis jūsų tezė, tezėmis, ar viena pagrindinė, kad es, problemos esmė yra ta, kad viena vertus uh, ekonomika yra kosmopolitiška ir kita vertus yra, e, politika yra ir nacionaliniai, yra vykdoma nacionaliniu lygmeniu. E, taigi politika iš esmės yra nacionalinė prerogatyva. Politikos taisyklės iki šių dienų yra nustatomos nacionalinių lygmenių ir dėl to yra sunku įgyvendyti stabilumo paktą, įgyvendyti e, būtinas reformas. Visa, kas susiję su Europos veiksmais turi padarinių neišvengiamai ir nacionalinių lygmenių ir dėl to kyla klausimų kurie turi būti išspręsti, pažiūrėjau, fiskalinė sąjunga ar nuosavųjų išteklių klausimas. Ar tai tikrai turi būti realūs iš, nuosavėjai ištekliai ir kaipgi tas mokestinis pasiskirstimas ES turėtų atrodyti. Tai yra dar neišspręsti klausimai. Ponas Maduro pateikė gana realistiškų variantų, sprendimo galimybių. Jis pareiškė, jog e, vienas variantas yra, e, gali būti sėkmingesnis negu kitas ir kalbėjo apie tai, kad kai kurių dalykų negalime įgyvendinti dėl to, kad nėra politinės valios. Ir negalime pasiduoti nerealistiškoms vizijoms, o reikėtų stengtis apsvarstyti dalykus, kurie yra bent kažkiek realistiški įmanomi įgyvendinti, o kalbant pavyzdžiui apie daugiametę finansinę programą, reikia kada nors imti, pasistengti išsiveršti iš to užburto rato. Šiuo metu ES vis dar remiasi pakankamu demokratijos e, e, demokratiniu pasitikėjimu. Tuo reikėtų pasinaudoti. Kol. Tačiau galbūt jo nepakanka, kad galėtume e, įgyvendinti kažkokius e, dar didesnius tikslus. man atrodo, reikėtų pašalinti procedūrinės kliūtis, kurios iki šiol egzistuoja. Ir Be abejo, galime pasakyti, jog siekime to rano tikslo, tačiau reikia pasvarstyti, kaip jų, jų pasiekti per protingą laiką. Ir kaip konkrečiai veikti tiek techniškai, tiek procedūrų e, atžvilgių. Juk procedūrų mums reikia ir ponas Maduro turi tikrai puikių idėjų. Tad mano klausimas yra, kaip, e, kokiomis procedūromis reikėtų pasinaudoti, jeigu kalbame apie nuosavuosius išteklius, e, naudo, e, naudodamiesi tuo, kas jau dabar egzistuoja ES, to, tą dabartinę institucinę sąrangą. Ir kaip sukurtume tokias procedūras ar taisyklės, pažiūrėjau, remdamiesi 136 straipsnių, kad sukurtume įvairių nacionalinės politikos ryčių konvergenciją, remdamiesi jau egzistuojančią ES struktūrą. Juk kažkaip turime atsižvelgti ir į tą institucijų e, kompetencijų ir galių pasiskirstimą. Turime ieškoti kažkokio protingo kelio. Ir tai, ką jūs mums pademonstravote, panašu, yra tikrai labai e, įtikinamas kelias, realus kelias, tačiau visa tai be abejo ir kainuoja. Teorinės idėjos yra tikrai gražios, tačiau reikia galvoti ir apie jų, realų, realų jų įgyvendinimą, galbūt remianti 138 ar 147 e, straipsnių. Ar 27 septynios valstybės narės turėtų e, remtis eurozonos valstybių sprendimais ar priimti savo sprendimus. Taigi tai yra tokie techniniai dalykai. Pirmininkas, aš vėl grįžau, atsiprašau, kad galbūt šiek tiek sukėliau sumaišties dėl to savo lakstimo. Dabar suteikiu žodį ponui Bronsui. Yes, uh, Bandysiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Jūs sakote, kad rinkėjus galima įtinkti sutikti su europiniais kriterijais dėl tų procedūrų, kai bus vykdami europiniai rinkimai. Jūsų pasiūlymas e, genialus, ar aš čia tikrai nepašėpiu jūsų. kad e, tai galėtų europinizuoti rinkimus, jeigu komisijos pirmininkas būtų, būtų renkamas. Uh, žmonės e, žinojo, e, žino, kad kai balsuoja Europinėse e, rinkimuose, bet tarkim, kai vietos rinkimuose tai yra, tai žino, kad jų balsas yra susijęs su, su tuo, kas susiję, kas, kas po to tampa premjero. Tai gali galbūt keisti tai, kaip žmonės balsuoja. Bet, ne, žmonės gali apsispręsti dėl kriterijų, pagal kuriuos balsuoja. Ne kad ir kiek e, kiti smerktų tos kriterijus. Politinių tapatybių pasikeitimas gal, gali lemti politinių struktūrų pasikeitimą. Na, aš nesu tikras, kad struktūrų pasikeitimai lemtų politinės tapatybės pasikeitimą europinėse rinkimuose. Nacionaliniam e, partijom kyla pagunda pasinaudoti savo varžovų nepopuliarumu savo naudai Ir turbūt būtų labai principinga partija ta, kur, kuri atmestų tokį privalumą ir susteltų vien tik tai europinius kriterijus. Pavyzdžiui, kalbant apie e, mūsų vietos rinkimus, nežinau ar kitur taip yra, e, tai lemia nacionaliniai e, politiniai kriterijai. Ir tuomet jau tie balsai lemia tai, ką daro vietos savivaldybės. Dabar kalbant apie um, skolų tarpusavio priklausomumą, kad rinkėjai pritartų tam, turėtų būti bendra politinė tapatybė, nes tarkim vienoje šalyje galbūt žmonės nori mokėti mokesčius ir kad jie būtų po to e, skiriami nutolusiems šalies regionams, tačiau. Mm, negalėčiau sutikti, kad tai pageidautina būtų europiniai tapatybė, bet čia nesigilinsiu tą klausimą, aš manyčiau, kad mes galėtumėm tiesiog sutarti dėl to, kad regis to dabar nėra. Ir matome tai iš vokiečių rinkėjų nusivylimų, kai e, jie mato, kad iš jų mokesčių subsidijuojama Pietų Europą. Uh, manyčiau, kad bendra tapatybė turi eiti prieš skolų abipusės su, suėjimą. Tad e, tiek. Pana Zefner, ačiū. Stengsiuosi kalbėti trumpiau, kad e, mūsų prelegentui liktų laiko atsakyti. Visų pirma, Labai dėkoju už labai įdomų jūsų e, pristatymą, kuris yra tikrai labai naudingas tiek dėl analizės, tiek ir pas, jūsų teikiamų pasiūlymų. Žinoma, visą tai e, perbėgote e, gana sparčiai, per daug nesigilindamas. Tačiau vis tiek mes galėjome suvokti, kaip stipriai buvote įsigilinęs į šią temą ir kiek detalių jums yra žinoma. Bet norėčiau pateikti klausimą. Man atrodo, jūs visiškai teisingai visas e, problemas analizavote ir vertinote kaip e, demokratijos problemas. Kągi tai konkrečiai reiškia visam procesui, e, turiu omenyje ne institucinius pasiūlymus, o krizės sprendimo E, procesas man yra labai svarbus. Europa su dideliu susidomėjimu žiūri, ką Baroso, Van Rompo, Junkeris e, e, galiausiai nuspręs ir kurgi ta Europa galiausiai juda. Nes mes matome, kad vis mažesnis žmonių skaičius sprendžia Europos likimą. Ir mes tampame tik tai savotiškais viso to žiūrovais, stebėtojais, pasyviais stebėtojais. Tad man įdomu, e, kaipgi turėtų atrodyti tas e, sutarties reformos procesas siekiant e, to demokratinio legitimumo ir kontrolės ir remiantis bendrijos metodu, o ne dirbant už jo ribų kad tas procesas vyktų demokratiškai ir netgi kurtų papildomą legitimumą ir pritarimą. Ir koks turėtų būti visame tame kontekste Europos parlamento vaidmuo. Ačiū. Visi kalbėtojai pasisakė, klausimai užduoti, ponas Maduro be jokios abejonės per penkias minutės sugebės į juos visus atsakyti. So, um, uh... Negalėsiu atsakyti į visus klausimus, išsakėte labai daug įdomių pastabų. Nu, pabandysiu atsakyti kai kuriuos. Pradėsiu nuo to, kas, e, man atrodo, e, tam tikras bendrumas iš e, kelių pasisakymų, tai yra neįmanomumas, galbūt neteisinis, bet politinis neįmanomumas. Atsakysiu trumpai, aš esu e, mokslininkas, e, o politinius klausimus paliksiu jums. Visai nesenai organizavome didelę konferenciją, dalyvavo daug e, mokslininkų, ekspertų, kalbėjome apie euro krizę, per porą dienų išklausome labai daug pasiūlymų apie euro obligacijas, skalų, skolų subendrinimą, tarpusavio garantavimą ir aš girdėjau tokių pareiškimų, tai neįmanoma ir mano atsakymas buvo toks, dvi dienas diskutavome neįmanomus pasiūlymus, kodėl negalime mano neįmanomo pasiūlymo aptarti, kadangi realybė yra tokia, bet koks e, pasiūlymas. Uh, politiškai neįmanomas. Visuomet tai išgirsime, sakant. Tad e, klausimas, kuris iš neįmanomų sprendimų mažiau neįmanomas ir aš norėčiau pasakyti, kad mano ir tik tai mano pasiūlymai yra mažiau neįmanoma. Trumpai paaiškinsiu. Galimi dviejop, galimas dviejopas kelias. Kad rizika ir krizė tokia, kad vien tai sukuria pakankamą politinę paskatą tam tikrai revoliucijai. Tai viena galimybė. Ir jeigu tai pasitiktų, tuomet aš teikčiau, kad mano siūlomi sprendimai e, būtų lengviau legitimuojami. Kalbant apie piliečius. Piliečiams būtų lengviau juos suprasti, priimti. Uh, Ir e, dabar dėl kitų klausimų. Kai kas kalbėjo apie riziką, sunkumą pritarti e, skolos tarpusavio draudimo mechanizmui. Mano argumentas yra būtent e, toks, kad sistema būtų grindžiama ne tiek daug skolos tarpusavio draudimu, tai būtų grindžiama tikrų ES biudžetu, ES ištekliai būtų susijęmi su ES sukūriamu e, turtu, tai būtų kur kas lengviau parduoti piliečiams. Nereikėtų piliečiams sakyti, kad draudžiate kažką tai tokio, kas nuo jūsų nepriklauso, politiniai procesai nuo jūsų nepriklauso, visada tai jūs draudžiate savo ištekliais. Jūs sakote, kad ES E, įsikiša, kad ištaisytų nesimetriją ir tam panaudoja išteklius sukurtus ES integracijos e, procesą. E, tam ES piliečiai galėtų kur kas lengviau pritarti. Tačiau būtent tokiais atvejais galimas yra bendras paketas. Kokia alternatyva? Ir toliau bandysime spręsti krizę Ir ta sėkmė iš esmės bus tokia, kad e, viską tik tai atidėliosime. Imamės priemonių, griovio neperšokam, bet e, iš tikrųjų nesprendžiame gilesnių krizės pasiekmių, nekalbame apie tai, kaip užkirsti tam kelią ateityje. Ir turėtumėm galvoti strategiškai apie tas priemonės, turėtumėm apie tai galvoti kaip apie pereinamąjį mechanizmą Ir e, kas nu, e, nuspėjama šiame modelėje būtų turbūt e, labiau įgyvendinama. Bet dėl bendradarbiavimo, dėl to, kaip tai daryti, dėl išteklių, kaip būtų galima panaudoti mechanizmus, kurie būtų labiau politiškai gyvybingesnė. Ar galimi nuosavė ištekliai, pavyzdžiui, ES mokesčiai, Kai kurie teisininkai pasakys, kad sprendimas dėl nuosavų išteklių reikalauja vienbalsiškumo ir kaip vienos valstybės prisidės prie biudžeto vienaip, kitos kitaip. Na, aš galėčiau teikti, kad tai įmanoma, esu apie tai anksčiau rašęs, pavyzdžiui, jeigu įvedamas finansinių sandorių mokestis. Ir jeigu kai kurios valstybės narės vykdo tvirtesnį bendradarbiavimą, jos dėl to susitarė. Ir jos e, susituria, kad pagal bendras nacionalinės pa, e, pajamas moka į biudžetą per biudžeto perkelimą, kitos susitars dėl tvirtesnio bendradarbiavimo, sutars dėl finansinio sandario mokesčio, tai iš tiesų e, atskirų valstybių narių teisės ir pareigos nepasikeis pagal nuo savų išteklių sprendimą, tačiau politinė prasme tai sukels labai didelių pasiekmių. Įsivaizduokite, kad esate e, valstybėje, kuri nedalyvauja ir e, kitoje valstybėje narėje piliečiai nebemoka į savo biudžetą, nes yra įvestas finansinio sandario mokestis. Uh, o kitos, kitose valstybėse prisidedama ir mokama į savo biudžetą, labai sunku bus pagrysti savo piliečiams, nes tarkime, mes pasakykime, mes mokame į savo biudžetą, nes mes nenorime mokesčių bankų, tai politiškai, jeigu norėtume tai padaryti, tai būtų e, vienas būdas tokiam mechan, tokiems mechanizmams įvesti, e, tokios dvi formos. Ir kalbant apie abi tas formas, ar, ar tai būtų didžiojo Um, sprogimo revoliucija, ar tai būtų smulkesni žingsniai, aš manyčiau, kad tai būtų uh, gyvy, gyvybingiau palyginti su kitais pasiūlymais. Trumpai da, dar dėl kai kurių dalykų. ES matomumas valstybėse narėse. Manau, kad tai platesnis klausimas. Jau ilgai labai kritiškai vertinu tai, kad sąjungos problema tai, kaip komunikuojama su piliečiais. Nes iš, iš tikrųjų e, komunikacija neveikia, kalbant apie vienybės komunikavimą piliečiams. Kaip, kaip sąjunga komunikuoja su savo piliečiais per savo politiką, politikos kryptis. Ir kaip tik tai todėl aš būtent tai akcentuoju. Jeigu pakeistumėm politikos pobūdį, Jei politikos krypčių pobūdį pakeistumėm, tik tuomet ES būtų matomesnė, kalbant apie piliečius, atskaitingesnė ir tai kai kurių mano pasiūlymo esmė. Tai būtų efektyvesnis būdas komunikuoti piliečiams, kas yra ES, kad jie suprastų, ką daro ES, kas, kas bloga, kas gera. Ir iš dalies uh, E, tokia ir yra mano abejonė. Mes politikos lygmenių matome kai ką kitą. Yra Europos politikos nacionalizavimas, o ne nacionalinės politikos europiniz, europeizavimas. Dar trys dalykai, kad atsakyčiau kaip įmanoma daugiau klausimų dėl taryb, tarybos ir struktūrinio dviprasmiškumo. Iš tiesų labai sunku tai spręsti. Yra vienas būdas, tai būtų per sutarties pakeitimą. Galbūt dviejų rūmų parlamentas galėtų būti viename valstybės vienodai atstovavimas, kitam proporcingai. Uh, Ir Lisabono sutarties vienas iš principų tai yra e, proporcinis e, atstovavimas taryboje. Ir bet kuris politologas jums e, pasakytų, kad kai yra regioniai blokai ir nevaisinga turėti proporcingą atstovavimą, tarkim, turim poli, poli bendryje su tri, trijom pobendryjom Ir ten skirting, skirtingi skaičius yra. Ir, ir po to sakome, balsavimas e, pagal daugumą ir pagal gyventojų skaičių. Ir tuomet negalima pasakyti, kad kiekvienas gyventojas uh, turi vienodą balsą. Nes e, tik tai, nes tie, kas balsuos už 24 narių bendryje, uh, E, net, iš esmės neturės balso, tik tie, kas balsuos už 52 narių bendrėje, turės balso teisę. Tarybos e, proceso proporcingumas galbūt persvarstinas ir pas, paskata būtų, tik tai tokiu atveju sutartis būtų keičiama, jeigu sutartis nebus keičiama, tai tuomet vienintelis sprendimas šiai problemai spręsti būtų suteikti politinį kapitalą komisijai, sus, susijęjant ją dar labiau su Europos parlamento rinkimais. Vienintelį tokį būdą matyčiau. Dar porą paskutinių klausimų. Ar būtų veiksminga transformuoti Europos parlamento e, rinkimus į komisijos pirmininko konkurencinį sprendimą. Galbūt, e, kalbant apie nacionalinius klausimus, nacionalinės partijos tebe, tebe dominuos rinkimuose. E, mano atsakymas būtų tai empirinis klausimas. Mano prielaida ir lūkesčiai būtų tokie. Taip nesitiktų. Tačiau jeigu taip atsitiktų, uh, kodėlgi nepabandžius, jeigu žmonės galės tai, tai form, formuoti, tegu, tegu vyksta tos diskusijos, jeigu žmonės to nori. Ir pabaigai, dėl bendrų tapatybių. politinės bendruomenės yra iš esmės šalių kaimynių problemų rezultatas. De, kadangi galimi konfliktai besidalėjant socialinę er, erdvę, jūs priemate bendrą sprendimą. Ir jeigu iš, iš anksto egzistuoja bendra tapatybė, labai sunku kažką e, su, sukurti, nes yra poreikis iš pat pradžių spręsti socialinius konfliktus. Ir mano argumentas yra toks, ar tarpusavio priklausomybė perėjo kitą lygmenį ir ar politinės bendrijos turi pasiekti uh, tuo. Žinoma, socialinė tapatybė. Uh, istorinė tapatybė, visa tai yra socialinės sąlygos, kurios padeda gerai veikti politiniai bendryjei, bet poreikis tokios bendrijos kyla iš tarpusavio priklausomybės, socialinio konflikto, tarpusavio išorės um, priklausomybės aspektų, kai žmonės dalyjasi bendrą erdvę. Ir mano išvada yra tokia, kad e, ką mums čia reikėtų padaryti, tai suvokti, kad mes bendrai e, dalyjamės tam tikrą erdvę ir jeigu taip yra, tai mums reikia mechanizmų, kad būtų galima reguliuoti e, valdyseną kartu kaip politinė erdvė pasidalijančiai bendryjai. Ačiū, ponios ir ponai, dėkoju kolegos, kad klausėte, dėkoju ir Vertėjams visiems linkiu gražios vasaros, kadangi iki rugsėjo tai yra paskutinysis mūsų komiteto postis.